Good morning, everybody. May I open the second day of this session of the Committee on... Labas rytas visiems. Pradedame savo darbą užsienio reikalų komitete. Tai mūsų antroji diena. Šis darbo atvarkis punktas yra svarstomas kartu su žmogaus teisų komitečiu. Kalbėsime su Jeržiai Pomenovskijai Europos demokratijos fondo atstovų ir jis pristatys fondo pirmąją metinę ataskaitą užsienio reikalų komitetui. Keletas įžanginių žodžių apie poną Pomenovskį prieš pradėdamas dirbti fondo direktoriumi. Jis e, dirbo Lenkijos vyriausybėje, pono Tusko vyriausybėje. Taip pat Devintajame dešimtmetyje jis buvo demokratinės opozicijos aktyvistas Lenkijoje, besimokydamas jis dirbo švietimo ministerijoje ir užsienio reikalų ministerijoje. E, tarptautinių santykių srityje, paskui dirbo ambasadoriuje Japonijoje taipogi dirbo bendradarbiavimo ir vystimosi srityje bei vystimosi bendradarbiavimo programą teikia, buvo atsakingas už e, gamtinės nelaimės ir kitas rytis. Taigi šiandien kalbėsime apie Europos demokratijos fondą. Šis projektas nuo pat jo atsiradimo sulaukė didelės Europos parlamento paramos. Jis skirtas demokratijos skatimui tose šalise, kur dar demokratija nėra įsitvirtinusi. Šis fondas yra jungtinė ES bei ES institucijų iniciatyva ir tai yra nepriklausoma organizacija, jį veikia pagal, pagal Belgijos įstatymus. Šio fondo privalumas tas, kad e, pagal jį galima pasinaudoti greita finansinė pagalba. Tais atvejais, kai ES finansinė pagalba uh, užtrunka, kadangi reikia atsižvelgti į visas procedūras ir į visus finansinius reglamentus. Pagrindinį dėmesį fondas skiria ES šalims kaiminėms. Ir ponas Pamenovskis, kaip vykdantisis direktorius, iš tikrųjų yra tinkamas asmuo ir gali prisidėti prie prioritetų išskirimo ir stiprinimo tiek rytuose, tiek pietuose. Ir jis pats papasakos, kai buvo skirtos lėšos projektams vykdomiems tiek šiaurės rytuose, tiek pietuose, jeigu kalbėsime apie geografinę padėtį ir apie vietovės, kuriuose vykdomi projektai. Su mumis posėdėje yra kolegos iš žmogaus teisų pakomitečio ir mūsų kolega Andžiai Gžip, kuris taip pat yra iš Lenkijos, galės plačiau pakomentuoti Europos demokratijos fondo darbą. Jis yra parengęs pranešimą savo iniciatyvą ir jį pristatys vėliau. O dabar žodis ponui Pomelovskijui. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū komitetui, kad pakvietė Europos demokratijos fondo atstovus pristatyti pirmąją metinę ataskaitą. Man didelė garbė būti čia ir taip pat tai viena iš mano pareigų. Taigi jūsų kvietimas padeda man vykdyti savo pareigas. Taigi norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir konkrečiai užsienio reikalų komitetui už paramą. Be šios paramos e, demokratijos fondo įsisteigimas ir gyvenimas tikrai būtų sudėtingesnis. Nuo pat pradžių Europos parlamento narių balsai skatino mus imtis veiksmų, taip pat pašalino politinės ir administracinės kliūtis. Dėl to Europos parlamentui tenka itin svarbus vaidmuo. Ir šis vaidmuo puikiai atsispindi fondo valdysenos struktūroje. Elmar Brok mm, pirmininkauja valdybai, o mm, Landsdorfas pirmininkauja vykdomajam komitetui. Taigi fonde turime Europos parlamento atstovų. Ir net ir šiuo atžvilgiu fondas yra ypatinga organizacija. Gavote ataskaitą, kiekvienas ją turite savo plankuose, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Uh, Fondas buvo įsteigtas, sprendimas steigti fondą buvo priimtas 2011 metais, nuo to laiko tarptautinė aplinka labai pasikeitė. Ir demokratijos stiprinimo darbo atvarkė tampa aktualesnė politinėme žaidime. Taigi fondo veikla tampa jautri politiškai ir taip pat daug aktualesnė. matote, kad iškyla naujos tendencijos Europos kaiminystės politikoje. Laikomasi ne požiūrio nukreipto institucijas, tačiau požiūrio nukreipto į visuomenę. Dirbama ne tik su vyriausybėmis ir valstybinėmis institucijomis, bet taip pat ir su tų šalių žmonėmis. Nuo savo veiklos pradžios 2013 metais per keletą mėnesių Europos demokratinios e, fondas ėmėsi aktyvios veiklos ir suteikė apie 120 išmokų demokratiniams projektams kaimininėse šalyse. 19 puslapyje ataskaitoje pamatysite šią informaciją. Labai daug paraiškų esame sulaukę iš kaiminių rytuose. Jeigu pažiūrėsime į tą išmokos dydį, į lėšų dydį, vis dėlto daugiau lėšų gauna šalis partnerės pietuose. Tai gana įdomus reiškinys. Europos demokratijos fondas e, remia aktyvius politinius veiksmus, kurių neišeina finansuoti per ES finansinius instrumentus. E, e, priemonės skirtas žmogaus teisėms, stabilumui ir taikai, bei kitoms priemonėms. Apie tai rašoma 12 ataskaitos puslapyje. Pateiksiu pavyzdį partneriai organizavę Euromaidaną, kurie šiandien laikosi Brius, lankosi Briuselėje, tarp jų ir Hanna Kopko iš Ukrainos e, savipagalbos partijos ir Zana Sačiuk iš reformų iniciatyvinės grupės e, tapo Ukrainos parlamento narėmis ir toliau tęsia darbą demokratijos stiprinimo srityje. Taigi, tai parodo, kaip fondo misija atsispindi realiame gyvenime. Šeši su pusė milijono eurų buvo skirta įvairiems projektams. Vienam projektui skiriama nuo tūkstančio eurų. Ir fondas gali teikti paramą net ir tuo met, kai politinės aplinkybės yra labai sudėtingos. Devintajame puslapyje pateikiama informacija apie įvairius projektus. Yra taip pat e, kai kuriais atvejais neatskleidžiama, kas gavo paramą dėl to, kad e, e, norima apsaugoti paramos gavėjus Tai, taigi, jeigu nematote pavardžių, tai yra dėl šios priežasties. Ir fondas vykdo savo veiklą ir skiria paramą įvairioms šalims, tačiau kai kuriuose šalyse darbas yra sudėtingas. Pavyzdžiui, Egipte ir Azerbaidžiane dirbti sunkiau dėl to, kad laisvės erdvė traukiasi. Represijos pasiekė beprecedentinį dydį. Azerbaidžiane kai kurie asmenys gavę mūsų paramą dabar yra kalėjime, jų sąskaitos iššaldytos, jie negali vykdyti savo veiklos kai kurie iš mūsų partnerių nu, patyrė įvairiausių persekiojimų ir grasinimų. Baudžiamasis kodeksas Egipte, taip pat atitinkamos teisinės nuostatos Azerbaidžiane lemia tai, kad demokratiniai aktyvistai nuolat gyvena baimėje ir pavojuje. Ir labai dažnai jiems grasina režimas ir ekstremistinės jėgos. Be to, kad teikia paramą, fondas taip pat vykdo aktyves diskusijas skirtas demokratijai, palaiko demokratinę erdvę. Ir ta laisvės ir demokratijos erdvė traukiasi visame pasaulyje vyriausybės išleidžia vis mažiau lėšų skirtų demokratijos ir žmogaus teisų programoms. Dėl to Europos demokratijos fondas prašo geriau koordinuoti veiksmus ir užtikrinti didesnę sinergiją. Tai yra būtina krizės metu, būtina sujungti jėgas. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su visomis organizacijomis teikiančiams demokratinę paramą tiek Europoje, tiek už Atlanto. Pavyzdžiui, Vokietijos politinės fondas, Niderlandų institutas, daugiašaliai demokratija ir kitos organizacijos, Euromed, Euro, Viduržėmio jūros fondas ir taip pat Briuselyje veikiančios organizacijos. Taigi, mes matome, kad e, nuomonės dėl demokratijos ir paramos demokratijai išsiskiria, taip pat ir tarp politikų. Viena vertus daugiau skiriama darbo atvarkėje dėmesio demokratijai, kita vertus stabilumo ir saugumo darbo atvarkėje lemia tai, kad demokratinė parama tampa nustumta į antrą planą. Labai dažnai bandoma susitelkti į trumpalaikius rezultatus, negalvojama apie tai, kas iš tikrųjų yra demokratija. Tai ne tik tai valdymo pasikeitimas, tai testinis procesas ir tai taip pat gali destabilizuoti šalį. Dėl to iš tikrųjų tampa sunku pasirinkti, ar imtis aktyvesnių veiksmų, ar veikti švelniau. Kartais tie švelnesni veiksmai yra pagristi, nes kai kuriais atvejais Tai padeda apsaugoti aktyvistus nuo spaudimo, kurį jį patiria iš savo vyriausybių. Tačiau ar tai būtų išmintingas pasirinkimas? Nebūtinai. Kartais reikia veikti aktyviau. Tai reiškia, kad nebūtinai turime laikytis to paties požiūrio visose srityse. Reikia prisiderinti prie vietos sąlygų. Kad galėtume įgyventi tą naują požiūrį, turime užtikrinti, kad fondas gauna pakankamai lėšų. Mūsų biudžetą sudaro savanoriški valstybių narių įnašai ir taip pat komisijos skiriamas biudžetas fondo veiklai, tai yra kasdieniniams uždaviniams. Kad fondas galėtų pasiekti savo tikslų, būtina užtikrinti atitinkamus išteklius. Ir Europos parlamentas ir kitos institucijos turėtų vyriausybėms perti žinę, kaip svarbu yra užtikrinti fondui atitinkamą lėšų dydžių. Taigi fondas prisideda prie demokratijos kūrimo regione, E, siekiama daryti spaudimą vyriausybėms ir taip pat užtikrinti, kad demokratinių teisų aktyvistai būtų apsaugoti. Dabar mes daugiau dėmesio skiriame tų šalių žmonėms, investuojame į dialogą su Azerbaidžianu, Egiptu, Tunisu ir šių šalių žmonėmis. E, tai padeda kovoti su antidemokratinių požiūrių, tai padeda plėsti tą besitraukiančią demokratinę erdvę. Ir galiu pasakyti, kad ir toliau tęsime savo darbą demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Tai tiek ir tikiuosi, kad galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū e, direktoriui Pamenovskiu už išsame įžangą prieš mūsų diskusiją. <clears throat> Dabar steiksiu žodį kolegoms pagal nusistovėjusią tvarką. Pirmiausiai kalbės Andžės Gžybas, po to Kristian Prėda, ponė Liozink, ponas Bitikoferis ir ponė Gomes. Dar yra keletas, turėkite omenyje, kad šią diskusiją yra numatytas 45 minutės, taigi atitinkamai ribokite savo pasisakymą laiką. Žodis ponai Žybų, prašau. Ačiū, pan pirmininkė. Pirmiausia, norėjau nuoširdžiai padėkoti ministrui Pomenovskiui už šią vertingą informaciją, tiek už tą jos dalį, kuri buvo pristatyta posėdėje, tiek už suteiktą papildomą medžiagą, nes e, tikro darbo fondo trukmė pusantrų metų vis tik tai parodo, kad e, ši iniciatyva buvo visokiojopai reikalinga. Ir tuo galima įsitikinti, vertinant e, arabų pavasario pokyčius, rytų partnerystės šalise vykstančius procesus, parama demokratiniams procesams, žmogaus teisėms ir atitinkamos priemonės, kurias gali pasitelkti Europos Sąjunga, teikdama šią e, paramą, vertinant pagal jų prigimti ES turimos priemonės negali būti pasitelkiamas greitai, o dažnai yra taip, kad e, Vykstant permainoms reaguoti reikia santykinai greitai, tai tačiau nereiškia, kad rezultatai, tai yra sprendimai turi būti e, priimami nepasvertai ir paviršutiniškai. Ir e, to manau, kad e, pasiūlymai, kurie buvo pateikti nu, fondui ir fondo finansiniai ištekliai turimi neleido finansuoti visų projektų ir pasiūlymų dėl įvairių priežasčių. Tačiau iš tų kelių dešimčių projektų e, įgyvendinimo galime daryti išvadą, kad ši priemonė buvo tinkamai panaudota tiek pietų e, kaiminystės šalių, tiek ir rytų kaiminystės šalių atžvilgių. Parlamentas turėtų didžiuotis tuo, kad rėmė šią iniciatyvą nuo pat pradžių, atitinkamai pateikdamas pakeitimą ponios e, Dekaiser pranešimui dėl ES išorės politikos e, skirtos demokratijai stiprinti. Pranešimas buvo pradėtas renkti e, Lenkijos pirmininkavimo pradžioje, tačiau dėl arabo pavasario įvykio jo galtinis patvirtinimas užtruko. Tačiau tai buvo ne vienintelė priežastis. Pas ministras Stanovskis prieš prasidant Lenkijos pirmininkavimui žmogaus teisų pakomitetyje pristatė atitinkamas svarbiausius principus, kuriais remiantis ta priemonė turėjo būti naudojama. Aš manau, kad svarbiausia šios priemonės paskirtis buvo galimybė uh, greitai reaguoti, teikti paramą projektams, kuriuos įgyvendina pilietinė visuomenė ir ne tik e, parama, skiriam, kur yra skiriama nusistovėjusiems politiniams veikėjams, nes e, arabo pavasario įveikiai parodė, kad daugelį naujos demokratijos šalių tokių politinių veikėjų paprasčiausiai nėra. Noriu priminti keturis e, esminius dokumentus, kuriuos pasiūlė Europos parlamentas steigiant Europos demokratijos stiprinimo fondą. Pirmiausiai tai yra ponios Veronikos Dekazė pranešimas, apie kurį jau minėjau. Kitas dokumentas po metinė ataskaita ir jos atinkamos nuostatos apie uh, žmogaus teisų padėtį pasaulyje ir ES politiką šioje srityje 2012 uh, metų Šią ataskaitą rengė ponas Hauitas ir šiame pranešime taip pat buvo įtrauktos atinkamos nuostatos demokratijos stiprinimo fondui paremti. Ir taip pat dar noriu paminėti pono Tavarišo pranešimą dėl žmogaus teisų padėties į svarbiausias Europos parlamento dokumentas 2012 m. kovo 29 dienos buvo Europos <clears throat> parlamento pasiūlymas tarybai dėl demokratijos stiprinimo fondo veiklos nuostatų. Aš e, e, norėčiau, kad dabar rengiamas pranešimas būtų rengiamas pono Lamsdorfo, tačiau dar reikia pridurti, kad e, parlamentas patvirtinęs mano uh, pakeitimus e, patvirtino atitinkamas 2014-2020 metų laikotarpio <clears throat> finansinės paramos gairės ir dėl to buvo galima susidėrėti su taryba dėl atitinkamos didesnės ir stabilesnės finansinės paramos demokratijos stiprinimo fondui. Kaip minėjo ponas Pomenovskis, fondas daugiausiai e, dėmesio skiria, skiria savo, eikloje, savo veikloje e, betarpiškai e, demokratijos paramai ir būtent šios srityje manau, kad tokios institucijos kaip šis fondas yra ypatingai svarbios. Todėl Europos parlamentas turi daryti realią įtaką valstybėms narėms tam, kad jos prisidėtų prie fondo veiklos, ypač finansiškai. Iki šiol 13 valstybių narių fondo veiklą remia, taip pat dar ir Šveicarija prisideda finansiškai. Antras aspektas, kuris yra taip pat labai svarbus, susijęs su tam tikrų finansavimo veiksmingų užtikrintumu. Tai yra labai svarbu siekiant e, planuoti ilgalaikę fondo veiklą. Panas Pomenovskis kalbėjo apie dilemą susijusią su fondo veiklos veiksmingumu ir pastebimu. Mu. Nes yra šalių, kuriuose fondas e, dėl objektyvių priežasčių negali būti labai pastebimas ir jo veikla ir rezultatai gali pasimatyti tik tai po kurio laiko, o ne dabar. Todėl e, ta prieštara tarp e, veiksmų, veiklos veiksmingumo ir sėkmingumo turi būti kažkaip išsprendžiama, nes kai kuriuose sritise per trumpą laiką fondo veiklos rezultatai nėra aiškiai pastebimi. Ir į tai reikia atsižvelgti, vertinant fondo veiklos rezultatus. Taip pat e, kitas labai svarbus aspektas susijęs su geografinės aprepties aspektu, nes geografinė apreptis šiuo metu apsiriboja 15 šalių, kuriuose Europos demokratijos fondas veikia, tačiau e, kyla ir atitinkami poreikiai paramos iš kitų geografinių regionų. Šią dilemą taip pat reikia išspręsti, įvertinant dabartinės finansinės galimybės, e, tą padaryti yra pakankamai sunku. Todėl kyla klausimas, ar ateityje būtų galima padėti atitinkamai pakeisti ir jeigu taip kokiu mastu. Europos demokratijos fondo veikla yra iš tiesų sudėtinga, ypač kaminystės politikos kontekste. Taigi kyla klausimas, e, netgi ar ta veikla apskritai yra įmanoma, kai kuriuose šalise galima pateikti Sirijos pavyzdį, kuris buvo e, paminėtas, kuomet Sirijoje tiek vyriausybės pusė, tiek islamistai e, yra ryštingai nusiteikę prieš demokratijos fondo teikiamą paramą. Pabaigai norėčiau priminti, kad mano minėtos dilemos ir kelti klausimai turėtų atsispindėti Europos parlamento vertinimo išvadose ir e, aš norėčiau, kad tos išvados būtų kuo palankesnis tiek paties e, demokrati, Europos demokratijos fondo, tiek ir e, su kitų vykdomų institucijų atžvilgių. Ačiū. Ačiū kolegai Gžybui. Dabar steiksiu žodį kolegai Kristijanai Priedai. Mulțumesc mult, domnule <clears throat> președinte. Domnul... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Pamienovski, noriu nuoširdžiai padėkoti už tai, kad atvykote pas mus, siekdamas pristatyti savo veiklą, Europos demokratijos fondo veiklą ir EPP frakcijos vardu. Dabar norėčiau pasisakyti, bet taip pat ir kaip naujas fondo valdybos narys. jau ir jūs sakėte, o taip pat ir kiti kalbėtojai, kad svarbiausia dabar aptarti veiklos ataskaitą. Mes taip pat ir pakomitetie. Ir pakomitetie taip pat diskutuosime to klausimo. Ir bet kuriuo atveju aš manau, kad šią ataskaitą prisidės prie fondo veiklos konsolidavimo. Taip pat noriu pasveikinti dėl to, kad tikrai per labai trumpą laiką pavyko įkurti fondą ir pradėti jo veiklą. Jau nemažai darbų nudirbta, remiant fondui. Pavyzdžių tikrai yra apstu. Taigi, veikla labai plačios aprepties, kaip matome, fondo. Turiu trejetą klausimų, kuriuos norėčiau Jums užduoti. Pirmiausia, dėl kai kurių Jūsų ataskaitoje minimų pastabų sakote, kad procedūros yra gana lankščios, siekiant pasinaudoti lėšomis, tačiau, nepaisant to, visgi sudėtingos. Uh, Tai mano klausimas būtų, ar tai yra tiesiog savikritika, ar, ar norėtumėte ateityje ką nors keisti, supaprastinti procedūras, kad nebūtų jos tokios sudėtingos toliau. Antrasis klausimas. Yra ir e, šalių, kuriuose dar nebuvo vykdomi projektai fondo lėšomis, pavyzdžiui, Sirijoje, Aišku, galime suprasti tikriausiai, kodėl Baltarusija ir Alžyras yra tarp tokių šalių. Dėl Alžyro, pavyzdžiui, kyla klausimas, ar yra kokia nors politinio pobūdžio blokada, ar tiesiog atsitiktinumas, kad čia veiklos dar nebuvo imtasi. Ir dar kai kas. Tai yra dar vienas klausimas. Ar būtų galima padidinti kokiamis nors priemonėmis šalių skaičių, kuriuose vykdomi projektai fondo? Ar, ar yra jau reakcijų apskritai į, į tokį pasiūlymą didinti tą šalių skaičių, tikslinių tokių veiklos šalių skaičių? Mano frakcija, gal nuo to reikėjo ir pradėti, bet kuriuo atveju rems fondo veiklą tam be abejo reikalingos atitinkamos lėšos ir tas klausimas mums dėl to taip pat yra labai svarbus. Ačiū Kristijanui. Šiek tiek pakeitėme kalbėtojų sąraše esančių pavardžių eilę, kadangi turime atsižvelgti į kalbėtojus frakcijų vardu. Dabar SRD frakcijos vardu Ponas. Ponas Pancieri, dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū ponui Ponetovskijui už pasisakymą, už pranešimą. Reikia pasakyti, kad prieš istorę gana specifinė šio fondo įkūrimo ir, ir dabartinė situacija irgi yra ypatinga politinių požiūrių, taigi kyla klausimas, kur veikti, kaip tos veiklos imtis ir kaip skleisti demokratijos vertybės, bet be abejo visada viskas atsiriame į finansus. Dėl kai kurių dalykų norėtųsi išgirsti jūsų nuomonę, turint galvoje tuos projektus, kuriuos iki šiol jau finansavo fondas – Galbūt tris, tris rytis paminėčiau, kur veikla galėtų būti toliau stiprinama. Pirmiausia, tai yra tai, ką jau minėjo ir kiti prelegentai, reikia vertinti tiesiog bendrai pasaulio situaciją ir nesusitelkti vien tik į kelias e, šalis, kai kurias pavienės. Ir visuomet reikia ieškoti pusiausviros tarp veiklos rytuose ir pietuose projektų. Žinote, kad ir Europos parlamente tais klausimais vyksta diskusijos, neretai kyla politinių ginčių dėl to, kurioms šalims skirti daugiau paramos, daug kas pasisako už uh, rytų Europos šalis, bet negalime pamiršti ir viduržėmio jūros regionų, kur problemų taip pat yra daug. Ir e, paskutinis dalykas, veikiau klausimas jums. Kalba eina apie e, strateginių prioritetų numatymą projektams. Juk savame aišku, jeigu sutelksime savo veiklą pagal prioritetus, pasieksime žymiai daugiau naudos ir visuomeniai, ir visuomeniai mūsų veikla taps regimesnė. Taigi, tuo atžvilgiu, manau, turėtumėm dar rimčiau apsvarstyti, kur ką veiksime. Pagalvokime vien apie kalifatą, apie šiandieninę situaciją viduržėme jūros regione. Reikia e, ir kultūriniu atžvilgiu imtis e, veiksmų ir skirti ir šiais ryčiai reikiamas lėšas. Na ir iš to išplaukiantis klausimas, kaip pasiekti sinergetinį efektą. Jūs pats minėjote, kad norima glaudžiai bendradarbiauti su kitomis ES institucijoms, institucijomis, bet tiesiog kaip konkrečiau įsivaizduotumėte tą darbą. Ačiū. Toliau EKR e frakcijos vardu kalbos, kalbės ponia Fotiga. Panie dyrektorze, um, chciałabym nawiązać do, do... Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusio kolegos mintims, kuomet jis vardijo ES politikos prioritetus. Žiaugiuosi, kad tas kolega yra iš Lenkijos, turiuomenyje fondo vadovą institucijos. Uh, kuri veikia e, daugelės ryčių, e, kuriuose Europos Sąjungai būtina dalyvauti ir e, tai, kad fondas buvo įsteigtas po arabų pavasario įvykių, parodo, kad vidurio rytų Europos valstybių atstovai aktyviai e, imasi veiksmų, kovodami su e, iššūkiais demokratijai tose regionuose, kuriuose jie kyla nepriklausomai nuo to, ar tai yra rytų kaiminystė ar pietų kaiminystė. Todėl aš manau, kad mes savo pasisakymuose turėtume vengti tam tikrų e, prieštaravimų stiprinimo, nes e, iššūkius spręsti reikia būtent ten, kur jie kyla. Europos politikos problema yra ta, kad šiuo metu turime reikalų su didžiuliais e, iki šiol nematyto masto iššūkiais tiek į pietus, tiek į rytus nuo mūsų sienų. Todėl mūsų pareiga yra e, atitinkamai vertinti visus šios iššūkius ir dėl šios priežasties džiaugiuosi, kad šiandien šią temą diskutuojame. Ačiū. Dziękuję bardzo. E, jetzt ich bitte Herr Graf Lambsdorff Wort zu nehmen. Ačiū, toliau steikiu žodį ponui Grafui Lambsdorffui. Dėkoju, ačiū taip pat ir Ježiui Paminovskijui už pranešimą. Užsiminsiu apie keletą dalykų, bet visų pirma norėčiau padėkoti fondo, Europos demokratijos fondo personalui, darbuotojams, nes dar savo laiku, kai taryboje dėrėjomės, kai kurios valstybės narės norėjo, kad kiek įmanoma mažiau darbuotojų dirbtų sekretorijate. Tikriausiai galite įsivaizduoti, kaip 13 sekretoriato darbuotojų galėtų tūkstančius paraiškų operatyviai, greitai apdoroti, pradėti m, mm, įvairias priemonės, numatyti e, lėšas. Čia tai yra didžiulis darbo krūvis, taigi noriu tai įvertinti ir jums už tai padėkoti. E, toliau dirbę kolegos e, valdyboje, kurių dabar gal čia ir nėra, Veronik de Kaiser iš socialdemokratų, EPP e frakcijos, e, taip pat e, kolega reiktų įvardyti. Man atrodo, kad reikia įvertinti ir tai, kad kartu kolegos iš Europos parlamento dėrėjosi dėl to, kas jiems svarbu. Ir į valdyba yra deleguojami ir EIVT, ir valstybių narių, ir parlamento nariai, taigi yra tiesiog visiškai naujoviška tokia valdymo struktūra, labai puiku dėl to. Na ir tai turi naudos pilietiniai visuomeniai. Kaip jau minėjau, devini nariai iš Europos parlamento valdyboje dirba ir trys yra pilietinės visuomenės atstovai. Tuo pat metu tai nariai, kurie dirba ir vykdomajame Mm, organe fondo ir labai glaudžiai be abejo bendradarbiauja su, su pilietinė visuomenė, su jos struktūromis, su pačiais lėšų gavėjais ir dalyvaudamas vykdomajame komitete pats, sakyčiau, irgi supratau, kaip ir valstybės narės, kaip svarbu yra pasikliauti ir pilietinės visuomenės organizacijomis ir su jomis dirbti kartu. Todėl norėčiau už visus šios darbus, už visą tai kolegoms padėkoti. Manyčiau, kad susidurėm su trejetu pagrindinių iššūkių, kurie kyla visai Europos Sąjungai šiuo atžvilgiu. Pirmiausia, tai ką vadinčiau, vadinam, vadinčiau pushback angliškai, demokratijos atsitraukimu tarsi. Mes e, skatiname demokratiją, Europos fondo priemonėmis yra įvairūs Vokietijos fondai, Niderlandų fondai, tačiau visi jie susiduria su autoritarinių režimų priespauda tam tikra, jie yra nustumiami nuo pagrindinės arenos. Uh, Ir tai kelia be abejo grėsmę universalioms tiesiog žmogaus teisėms, demokratinėms vertybėms. Kitas dalykas, čia kreipčiausi į kolegas iš šalių, e, kuriuose dar reikėtų situaciją gerinti, tai be abejo susijęs su finansavimu. Turime užtikrinti reikiamas lėšas būsimam laikotarpiui ir kolega, kuris dalyvaus e, kitame, kitoje valdybos kadencijoje be abejo visiškai teisingai sakė, kad reikėtų siekti pusiausvėros tarp rytų ir pietų, bet tuo pat metu nepamirškime ir to, kad e, pietų regiono valstybės, ES pietų regiono valstybės, pavyzdžiui, Prancūzija ir Italija, nei vieno euro dar e, nepervedė fondui. Džiaugiuosi, kad bent jau Ispanija tą padarė. Aišku, Ispanijos padėtis tikrai nelengva dabartinė finansinė, bet bent jau ji nusprendė skirti tam tikrą įnašą į fondą. Todėl kreipčiausi į kolegas iš tų valstybių narių, kurios įnašų nėra padariusios, užmėgsti ryšį su, su vietos um, politikais e, valdžia, kad vis dėlto būtų paraginta ji atitinkamas lėšas pervesti fondui. Na ir toliau, dar kaip pasakė ponas Kšip, visiškai teisingai reikia būti kantriems. Demokratija nėra paprastas e, trumpalaikio pobūdžio projektas, kai tiesiog e, patrauki kurią nors virtelę ir štai e, viskas pasisekė ir, ir įvykdyta. Taip niekuomet negalime pasakyti, demokratija yra ilgalaikio pobūdžio procesas, reikia ilgai ir kantriai dirbti, norint skleisti demokratinės vertybės ir jas dėkti. O dar ką norėjau paminėti, kas jau panašu ir džiugu, kad nebėra. Pagrindinė problema tai yra konsensuso numatymas, starimo bendro radimas. Tiek komisijos, tiek EIVT ir, ir Europos parlamento narių bendradarbiavimas parodė, kad žiūrima tą pačią kryptimi. Ir džiugu pastebėti, kad po dėrybų etapų dabar jau uh, štai pasiekėme veiklos pradžios etapą ir linkiu visokiojopos sėkmės ponui Poniatovskijui, Pomienovskijui ir jo kolegoms. Na, o jeigu valdyba nebebus geografinių požiūrių apribota, tai reikės tikrai dar kelti diskusijas dėl išteklių, dėl resursų padidinimo per ateinančius mėnesius. Ačiū kolegai Lamsdorfui. Matyti, kad esate tikrai patyręs šiuo požiūriu ir, ir matome, kad, kad to hybridinio biudžeto formavimo požiūriu dar daugam iš mūsų reikia nudirbti kai kurios namų darbus. Toliau žodis poniai Liuzing. Prašom. Dėkoju. Dėl to, kas buvo pasakyta ir, ir dėl tų klausimų, kuriuos uždavė kiti kolegos, matyti, kad ši priemonė išsiskiria dviem specifiniais kriterijais. Pirmiausia, tai yra kompleksiškumas, apie kurį ir jūs kalbėjote, o antras dalykas yra operatyvumas. Ir mano nuomonė, kontrolės ir skaidrumo aspektas aspektams darėtų skirti reikiamą dėmesį ir nepamiršti jų. Taigi savo ruoštų turėčiau klausimą dėl biudžeto kontrolės, dėl lėšų panaudojimo. Kontrolės pagal statuto dešimtąjį straipsnį Europos demokratijos fondas, kaip ir jūs pats kalbėjote, iš dalies yra finansuojamas ir iš ES biudžeto ar gauna paramą iš jo, o pranešimo ataskaitos 16 puslapyje rašote, kad komisijos e, ir taip pat e, vidaus tarnybų patikrinimai, kaip numato ir Belgijos teisė, e, buvo vykdomi taip, kaip numato teisės aktai. Pagal statuto trečios straipsnio ketvirtą dalį juk galima būtų pasinaudoti galimybę ir nepriklausomą privačios rinkos įmonę pasinaudoti auditui ar, ar stebėsenai. Klausimas, ar tokiu keliu ketina ateiti. Toliau dar rašote pratarmėje ar įvadę metinės ataskaitos, kad e, svarbu atsižvelgti į geopolitinę situaciją ir į kai kuriuos geopolitinių požiūrių vis labiau aktualius klausimus pirmame priede paskui rašoma, jog Europos demokratijos fondo veikla yra stebima tam tikrais radarais, kaip čia pasakyta, jūs gal kitais žodžiais, bet panašiai ir sakėte dar šiandien taip pat tą mintį. Toliau kitoje vietoje rašoma, kad siekiama rasti galimybių remti tiesiogiai ir mm, iškylančius e, lyderius. Bandžiau įsivaizduoti, kaip tą būtų galima daryti. Ir kyla klausimas, kaip nevyriausybinės organizacijos politiniai fondai arba tie vadinami kylantis lyderiai yra atrenkami. Kokie yra atrankos kriterijų? Pagalvokim vieną apie tokią kompleksišką situaciją, kokią kad susidariusi Sirijoje. Čia net panašu nuspręsta nesijimti veiklos, bet pasižiūrėkime į Egiptą, į Ukrainą, kaip tokiais atvejais sprendžiama, kokiais kriterijais vadovaujantis yra atrenkami tie bekylantis e, lyderiai. Ir dar vienas labai konkretus klausimas dėl Ukrainos. Čia kol kas tik apie visą regioną apskritai buvo kalbama, bet ar yra ir regioninių skirtumų numatoma veiklos? Ir ar yra kokia nors veikla specifinė orientuojama, pavyzdžiui, į rytų Ukrainą ir į lyderius čia? Kokie veikėjai yra konkrečiai remi, remiami? Dėkoju. Ačiū kolegijai Liuzing, toliau ponas Butikoferis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti direktorių Pamienovskį dėl parengtos ataskaitos. Noriu padėkoti už praėjusių metų darbą, pirmųjų metų darbą. Ir manau, kad visi gali būt, galime būti patenkinti matydami jau konkrečius Europos demokratijos fondo veiklos apmetus vos per vienerius metus. Visą tai pavyko padaryti ir visokiojopai jūs remsime ir toliau. Taip pat visiškai sutinku direktoriaus su jūsų nuomonė kad turint omenyje Europos demokratijos fondo veiklos geografinę sritį ir labai komplikuotą padėtį kai kuriuose šalyse. Be abejo, privalome galvoti apie tai, kad reikia remti demokratinių pokyčių siekiančius veikėjus atitinkamuose šalyse. Ir, kaip ir sakote, įžangoje, e, trumpalaikis e, stabilumo siekis neturėtų būti e, kliūtis siekti ir ilgalaikio pobūdžio demokratinių vertybių dėgymo. Jūs minėjote labai konkrečiai situaciją, pavyzdžiui, Egipte ir kaip reikalai ten sunkyja. Gal galėtumėte kiek labiau išplėtoti mintis ir papasakoti mums apie tai, kaip Europos demokratijos fondas toliau ketina šioje šalyje veikti, kokius žingsnius yra numatęs. Iš tiesų, parama skiriama visuomet yra labai prasminga, tačiau kodėl kol kas Europos demokratijos fondas remia tik mažumą neregistruotų grupių. Ir kaip ateityje galima būtų dar tą veiklą išplėsti. O kiti kolegos taip pat dar užsiminė ir apie geografinį veiklos arealą, apie su to susijusį mandatą jūsų. Iš tiesų, nemanau, kad vien tai, kad trūksta lėšų, turėtų mūsų e, stabdyti šio veikloje. Galėsime tiesiog siekti papildomų lėšų, jeigu reaguosime į konkrečiai susidariusią situaciją platesniu kontekstu. Aš, pavyzdžiui, manyčiau, jog reikėtų į veiklos e, arealą įtraukti ir Rusiją, be kitako. Turiu dar klausimą susijusi su finansiniais įnašais, e, iš esmės reaguoju tai, ką sakė jau ir ponas Lamsdorfas, ar prisijungu prie to klausimo. Ką galima būtų padaryti, kad tokios šalis kaip Prancūzija, Italija ar Portugalija, kurios tikrai turi interesų viduržėme regiono, viduržėme jūros regiono valstybėse, kad jos prisidėtų įnašais irgi prie fondo veiklos. Ir kitas klausimas, kodėl nėra remiama veikl... nėra remiamas joks projektas, nėra vykdomas Izraelyje, pavyzdžiui. Nes čia e, yra tikrai neigiamų poslinkių, e, galvojant apie susivienijimų, susirinkimų laisvės užtikrinimą. turint galvoje neseniai išleistą ir nevyriausybinio organizacijų įstatymą. O ir Alžyro klausimas taip pat e, yra aktualus. Dėl Baltarusijos, Baltarusijos situacija rytuose irgi yra specifinė, išsiskiria daug ko iš kitų šalių. Ir kyla klausimas, kaip ateityje ketinate elgtis, kaip keisti gal padėti, kad galėtume veikti ir šioje šalyje, ko iki šiol negalėjome padaryti. Ačiū. Dabar prie posėdžio prisijungia ir ponas Brokas, kuris yra Europos demokratijos fondo valdybos narys, be kitako. Na ir matyti jau ir iš kitų pasisakymų, kad kolegos labai nuodugniai išnagrinėjo pono Pomienovskio parengtą ataskaitą. Klausimai tikrai labai konkretus ir norime kiek įmanoma plačiau išgirsti apie veiklos rezultatus per 15 pirmųjų jūsų darbo mėnesio. Taigi, ponė Pamienovski, dabar jums galimybė maždaug 15 minučių laiko skirtą atsakyti į užduotus klausimus. Prašome. Thank you very much, uh, chair, and... Uh, ačiū pirmininkė ir ačiū, kad taip dosniai skiriate laiko 10-15 minučių tikriausiai man pakaks, kad galėčiau bent jau trumpai atsakyti į užduotus klausimus. Uh, Visi klausimai iš tikrųjų labai įdomus, labai aktualūs, taigi labai ačiū visiems pasisakiusiems, ačiū visiems už pastabus, ačiū visiems už šiltus žodžius apie Europos demokratijos fondo darbą. Mums labai svarbi jūsų parama, jūsų padrasinimas, nes mūsų komanda maža, mes dirbame sunkiai ir norime pasiekti tikrai apčiopimų rezultatų per kol kas trumpą fondo gyvavimo laiką. Dabar atsakysiu jūsų klausimus. Ponas Kristian Preda klausė, kaip pasiekti pusiausviros tarp lankstumo ir organizuotumo, skirstant lėšas. tai vienas iš dalykų, kurio išmokome dirbdami su Ukraina, vykstant Euromaidanui. Tuo metu, kai vyko socialiniai neramumai, kai vyko protestai, netgi tokios lankščios procedūros, kokias taikome mes, pavyzdžiui, trijų puslapių paraiška, lyginant su tomis standartinėmis pareiškomis kurios pildomos prašant es lėšų. Netgi tie trys puslapiai buvo per ilga paraiška e, toje situacijoje. Tačiau reikia, reikia taip pat suvokti, kokia yra situacija. Reikia pamatyti, ką galvoja paramą gaunantys žmonės. Euromaitanė mums sakė, mes šiandien paramos nenorime, todėl kad nežinome, kas bus rytoj, mes negalime prašyti paramos. Ir e, Janukovičius gruodžio 16 išleido įstatymą e, uždraudžianti nevyriausybinėms organizacijoms apskritai vykdyti bet kokią veiklą. Tokie įstatymai veikia ir Rusijoje, ir Egipte. Taigi, padėtis gali pasikeisti akimirksniu. Kas vakar buvo teisėta, šiandien jau tampa neteisėta, pasikeičia įstatymai. Ir manome, kad net ir dabartinė procedūra nėra pakankamai laksti, nors fondas iš tikrųjų jau vis iki pat tos ribos nuėjo. Daugiau lankstumo tikriausiai pasiūlyti negalime. Negalime užtikrinti geresnės pusiausvėros tarp organizuotumo ir lankstumo, nes kažkokia tvarka reikalinga siekiant išvengti sukčiavimo ir užtikrinti skaidrumą. Kitas dalykas, tai susijęs su pono Panzerė klausimu, kaip mes skirstome lėšas, kaip užtikriname papildomumą ir sinergiją. Vienas iš e, mūsų veiklos modelių aspektų yra remtis praktika. E, ir, ir bendradarbiauti su žmonėmis, gaunančiais paramą ir su žmonėmis dirbančiais tose šalyse. Nes mūsų maža komanda Briuselėje tikrai viena nenuveiktų tiek, kiek mes nuveikėme dabar. Ir šis bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su bendruomenėmis, kurios dirba vietoje, padeda mums įvykdyti savo uždavinius. Mes surinkame visą informaciją, mes išnaudojame jau sukauptą patirtį tam, kad užtikrintume, jog gaunantis mūsų lėšas nėra atsitiktiniai žmonės, nėra atsitiktiniai asmenys. Ir šiuo atveju tas tie žmonės, kurie gauna paramą, neatsiranda iš nieko. Jie savo veiklą vykdė ir anksčiau. Ir paramą gauna tos organizacijos, kurios pereina nuo tokios socialinės veiklos prie labiau politinės veiklos. Ir jie gali gauti mūsų paramą. Iki šiol esamos S priemonės negalėjo paremti tokio pereimo nuo socialinės NVO prie politinės organizacijos. Tačiau dabar mūsų fondo dėka mes galime užpildyti šią spragą. Taigi galime veikti ir greitai, ir užpildyti esamas finansavimo spragas. Dabar dėl pusiausvėros tarp pietų ir rytų pritariu poniai Fotygai. Fonde tokios problemos mes nematome. Jeigu pažiūrėsite į mūsų išlaidų lentelę, E, vienerius metus skirime po lygiai lėšų pietums ir rytams. Mes e, stengiamės atliepti poreikius, taigi kiek paraiškų gauname, tiek e, stengiamės skirti finansavimo. Demokratijos negalima eksportuoti, ją galima tik paremti, paremti tuos žmonės, kurie kovoja už demokratiją šalies viduje. Taigi, jeigu para, paraiškos nėra tuomet labai sudėtinga kažką padaryti. Pavyzdžiui, Alžyras. Iš Alžyro beveik negavome paraiškų, dėl to negalima jiems skirti finansavimo. Alžyras mums yra labai su, sudėtingas partneris, nelengvas partneris. Galime kažką nuveikti, tačiau negalime priversti žmonių teikti paraiškų. Dėl Izraelio ir Rusijos suprantu, ką norite pasakyti. Fondo valdyba kalbėjo apie mūsų geografinių ribų išplėtimą, tačiau tai priklausys nuo valdybos narių nuomonės ir jūs taip pat joje dalyvaujate, taigi galite panaudoti atitinkamus svertus. Dar keletą žodžių apie Baltarusiją. Tai rytų partneris, tačiau jau 20 metų ten valdo tas pats diktatorius ir tiesą sakant, ta pati opozicija Baltarusijoje veikia niekas nepasikeitė, naujų kažkokių veikėjų neatsirado. Tačiau esama opozicija yra pripažinta, ji gauna tarptautinę paramą, taigi tarptautinė parama jau yra pakankama, fondo e, vaidmuo gana svarbus, tačiau jis nėra išskirtinis. Mes e, stebime situaciją, laukiame naujų aktyvistų, tačiau kol kas padėtis nesikeičia. Dirbant su Ukraina, įvertinant padėtį šalies rytuose, kur vyksta karas, įvertinant Rusijos darimo spaudimą, iš tikrųjų matosi, kad Taip pat ir Ukrainoje naujų aktyvistų neatsiranda. Dar vienas dalykas – auditai. Komisija vykdė auditą mūsų organizacijoje, jis praėjo gerai, taip pat auditas gali būti vykdomas mūsų donorų prašymų ir mes taip pat veikiame pagal Belgijos įstatymus um, reglamentuojančius fondų veiklą. Kas šešis mėnesius mes um, atsiskaitome valdybai, pranešame apie savo išlaidas, pranešame apie skirtą paramą ir dėl to pakankamai dažnai susitinkame, pakankamai dažnai vyksta valdo, valdybos posėdžiai, taigi fondo sekretoriatui tenka pakankamai didelė našta, žinote, kiek, kiek daug laiko reikia pasirinkti valdybos posėdžiams, tačiau tai neišvengiama, siekiant užtikrinti skaidrumą ir fondo veiklos priežiūrą. Mes Taigi ataskaitas teikiame pakankamai dažnai, bet to yra vykdomasis komitetas, šeši valdybos nariai e, stebi kasdieninę fondo veiklą, prižiūri kasdieninę fondo veiklą, žiūri darbo planus, e, tikrina mūsų išlaidas. Taigi, turime institucinį auditą, taip pat e, vyksta kasdieninė fondo veiklos priežiūra ir ją atlieka fondo valdymo struktūros. Yra projektų, kurie turi tokį ypatingą statusą, tai yra e, apie jų, juos daug nekalbama arba nekalbama apskritai. Tai daroma siekiant apsaugoti paramos gavėjus dėl, nuo kalėjimo grėsmės, nuo kitų represijų. Taigi paramą skiriame, tačiau jos nefišuojame. Taip pat vyksta su kai kuriais projektais Sirijoje ir Egipte. Kaip tai vyksta, aš e, galiu priminti 90-ąjį dešimtmetį, kai pats buvau opozicijos atstovas Lenkijoje. Mes naudojamės tais pačiais būdais, kaip buvo naudojamasi tada. E, jie nėra sudėtingi, kartais tiesiog duodamas vokas su pinigais. Ir viskas e, puikiai veikia. Mes pasitikime opozicijos aktyvistais, jie rizikuoja savo gyvenim, gyvybę, savo normalių gyvenimų, kad galėtų toliau tęsti veiklą. Ir mes tikrai labai atidžiai pasirenkame asmenys ir organizacijas, kurie gauna paramą. Mes viską išsiaiškiname iš anksto, tačiau bet kokiu atveju apsaugoti paramos gavėjus yra pagrindinis prioritetas ir visas procedūras reikia atitinkamai priderinti prie šio prioriteto. Aš nesu tikras, kad atsakiau visus klausimus, tačiau laikas neleidžia kalbėti plačiau. Sutinku su panu Panceink, kad e, turime susitelkti į pagrindinius prioritetus, turime užtikrinti sinergiją su kitomis es priemonėmis, ypač tomis priemonėmis, kurios skirtos finansuoti pilietinės visuomenės veiklai ir žmogaus teisėms bei demokratijai. Tačiau Europos demokratijos fondas užpildo spragas, uh, ir užtikrina paramą ten, kur ji negali būti skirta kitais būdais. Taigi mes galime per savo fondą veikti greitai, veikti lankščiai, o tai neįmanoma veikiant kitais kanalais. Taigi, noriu savo kalbą baigti čia ir būtinai atsakysiu jūsų klausimus, kai kitą kartą lankysiu čia. Ačiū poniai Paminovskui už išsame informaciją apie fondo veiklą. Noriu padėkoti komiteto nariams, dalyvausiam diskusijoje. Dabar skelbėme minutės pertrauką ir po to pirmininkas Brokas perims pirmininkavimą. Ir e, kitas darbo tvarkės klausimas yra ponio Barzanio vizitas, kuris yra Irako Kurdistano regioninės tarybos saugumo tarybos vadovas.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 dviejų vienintelių pasaulyje likusių konservatorių partijų, tai yra Europos liaudės partijos ir Kinijos komunistų partijos atstovų. Tačiau dabar džiaugiuosi, kad e, dabar galime paskeisti nuomonėmis su Irako Kurdistano regiono saugumo tarybos kancleriu ponu Barzani. Noriu Jūs pasveikinti, ponė Barzani, mūsų posėdėje ir nekantriai Norime išgirsti jūsų nuomonę. Mes teigiamai vertiname galimybės aptarti e, naujausias aplinkybės kovoje su Islamo valstybė. Mes įdėmiai stebime įvykius Kobanėje ir e, taip pat <clears throat> įdėmiai stebime, kaip pirmasis Irako kurdų karių kontingentas atvyko į Kobanę ir padėkovoti Turkijos e, kurdams ir Irako kurdų atvykimas tapo įmanomas dėl Turkijos e, valdžios išduoto leidimo. Tai yra labai svarbu, jūsų kraštiečiams tenka didelė atsakomybės dalis už Kobanės kurdų likimą Tačiau taip pat noriu padėkoti Jums ir už pastangas apsaugoti jezidus ir e, kitų religinių bendruomenių atstovus e, savo kontroliuojamoje pasaulio dalyje ir už ten prisimama atsakomybė, tačiau visi puikiai žinome, kad yra labai sudėtinga e, suderinti politinius, e, religinius, e, regioninių karinių konfliktų aspektus labai sudėtinga tokiamis aplinkybėmis ieškoti sprendimo ir galbūt jūs dabar galėtumėte suteikti mums naujausią informaciją tam, kad mes taip pat galėtume įnešti savo indėlį, kovojant ir band sustabdyti genocidą toje pasaulio dalyje. Taigi jums žodis. Ačiū labai. Mane pasikvietėte. Gerbiamas pirmininkė Elmari Brokai, Europos parlamento užsienio komiteto nariai, ponios ir ponai, Ačiū, kad pasikvietėte mane, kad aptartume saugumo padėtį Kurdistano regione ir mūsų žmonių ateitį. Stinkame tokiu laiku, kai kilo didelė grėsmė e, mūsų žmonių saugumui, artimuosiuose rytuose, taip pat tarptautinė bendruomenė kyla grėsmė nemusulmonai yra persekiojami e, tiek vietos gyventojai, tiek užsieniečiai yra masiškai žudomi Irake ir e, Sirijoje ir tai turėtų šokiruoti pasaulio, laisvo pasaulio sąžinės. <clears throat> E, nemažai kaiminių šalių padidino saugumo grėsmės lygį iki paties aukščiausio, taigi kyla grėsmė tarptautiniai taikai ir saugumui. Nepaisant aiškių e, grėsmių, tarptautinė bendruomenė atrodo nenori imtis ryštingų sprendimų siekiant apsaugoti visa, visais įmanomais būdais nekaltų žmonių gyvybės ir būtent e, dėl to e, Irako ir Sirijos islamo valstybė sugebėjo laisvai ir nebaudžiamai vykdyti genocidą, žudyti tūkstančius jaunų žmonių, paversti juos vergais. Kurdistanas šiandien e, kovoja ne tik už savo egzistenciją, ką darė per visą 20 amžių, tačiau kovoja už visą laisvąjį pasaulį. <clears throat> Žiūrėjau, 8 dieną e, likus kelioms dienoms iki Mosulo patekimo į ISIS e, rankas <clears throat> Irako Irakas e, paprašė leisti savo bešmėgos kovotojams atvykti į regioną ir e, padėti kovoti, tačiau niekas mūsų neišgirdo, po to Mosulas buvo okupuotas, e, okupuoti bankai, oro uostas, vyriausybiniai pastatai. Irako kariuomenė kapituliavo Ir e, tačiau niekas negir, neišgirdo mūsų nuolatinių spėjimų per 2014 metais penkias Irako karinės divizijos ir viena federalinė policijos divizija paprasčiausiai išnyko dėl islamo e, valstybės e, atakų ir dešimt tūkstančių karių sudėjo ginklus ir per kelias valandas ISIS tapo beprezidentinio masto teroristinė valstybė, kuri turi dabar sunkiaus artilerijos pažangių e, ginklų ir e, tą ginkluotę, kuri taip pat buvo e, paimta nemaža dalyjos iš, iš Sirijos, kelia grėsmę ne tik Kurdistanui, bet visam laisvam pasauliui. Ir e, dabar Islamo valstybė terrorizuoja e, kaimus, kuriuose gyvena mažumos, e, ne, beginkliai, bejėgiai gyventojai, verčia jezidus atsiversti į islamą ir per kelias dienas dėl islamo valstybės veiksmų kilo didžiulio masto humanitarnė krizė. Rūpiučio trečią dieną buvo e, užimtas Islamo valstybės pajėgomis, pajėgų e, e, Džortano miestas ir mes <clears throat> negalėjome apsaugoti savo piliečių, esame dėkingi jungtims valstijoms ir kitoms šalims už suteikimą pagalbą smūgiais iš oro, tačiau reikia daugiau veiksmų, kuomet Sanžaro miestas buvo apsiaustas Islamo valstybės, kilo krūvinos pjautinės vyrai buvo e, šaudomi, e, moteris e, žudomos prievartaujamos, tūkstančiai žmonių paveršimi vergais ir tūkstančiai turėjo bėgti į kalnus, ieškodami prieglopščio. Kurdistane trūksta maisto ir vandens, trūko tuo metu, tuo tarpu Islamo valstybė tęsė savo polimą ir jesidų kurdų Mm, atžvilgių buvo taikomas genocidas, kuriam buvo galima užkirsti kelią. Esame dėkingi už pagalbą maistu, e, teikiant ją iš oro pabėgėliams kalnuose, tačiau šiandien mm, mūsų vyrai ir moteris ir toliau laikomi vergijoje yra parduodami kitoms arabų gentims. Kurdai per visą savo istoriją kentėjo nuo genocido, etnio valymo, masinių deportacijų ir cheminių ginklų naudojimo. Prasidėjus šiam polimui mes sugebėjome persigrupuoti ir atsikovoti nemažą dalį teritorijos iš Islamo valstybės, tačiau karas dar ilgai nesibaigs, mes turėsime kovoti, kol šią kovą laimėsime, tačiau ši kova turėtų rūpėti visam laisvajam pasauliu ir jo institucijoms, ypač e, turint omenyje nelegalias finansinės paramas, e, kurias gauna iš nelegalios veiklos teroristai tiek e, Irako, Sirijos teritorijoje, tiek kitur pasaulyje. Vertinant platesnių mastų, Islamo valstybė per dieną nelegaliai juodoje rinkoje parduodami naftą gauna nuo 3 iki 6 milijonų dolerių E, pajamų. <clears throat> Taip pat parduodamos grūdinės kultūras e, gauna e, nemažai papildomų įplaukų, dėl to gali įsigyti pažangių ginklų, kovoti keliais frontais iš karto ir taip pat verbuoja kovotojus iš viso pasaulio, skaitant ir Europą, raginama prisijungti prie islamo valstybės. Taigi, E, islamo valstybė kelia grėsmę tik Kurdistano regionui, tačiau taip pat ir visoms kitoms regiono valstybėms e, ir nereikėtų lengvabūdiškai vertinti Islamo valstybės grėsmės e, vakarų šalims. Taigi turime suvokti, kad tai nėra vien mūsų kova. Ponios ir ponai, šis priešas yra bendras ir atsakomybė yra bendra. Kurdistano regionas ne tik kovoja su džihadistais iš artimų rytų ir šiaurės Afrikos, tačiau taip pat ir su teroristais iš Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Niderlandų, Belgijos ir kitų šalių, kurie e, mus žudo ir baugina. Ir, e, Su šiais žmonėmis negalime dėrėtis, jie nesupranta tokių dalykų kaip E, kova, taikus, taika, ramus sambuvis, demokratinės vertijos, vertybės, bešmėgos kovotojai šiuo metu ryštingai kovoja su tarptautiniais teroristais ir yra nusiteikusios padaryti galą chaosui artimuosiuose rytuose. Bešmerga e, kovotojai turi labai ribotos išteklius e, kovodamas su šiuo priešu. Tačiau mes, mums sakoma viena vertus, kad kovojame už laisvą pasaulį, tuo tarpu laisvasis pasaulis atrodo nepasirengęs ir nenorintis e, suteikti mums e, reikiamos įrangos ir ginklų, kad galėtume nugalėti Islamo valstybę ir apsaugoti savo žmonės. Kovo 25 dieną trys drąsus broliai Nadžadas, Ahmedas ir Mauliutas buvo nukankinti Islamo valstybės kovotojų. Galbūt e, Jums e, šie vardai nieko nesako, tačiau mes jų tikrai niekada nepamiršime. Jie žuvo dėl e, savižudžio <clears throat> e, išpolio, nes neturėjo teikamos, tinkamos įrangos šarvuoto automobilio, kad galėtų save kad galėtų apsisaugoti. Ir jie žuvo už laisvąjį pasaulį, siekdami jį ginti. Dėl šių priežasčių mes, kovodami su Islamo valstybė, pradome šimtus savo bešmergo kovotojų ir būtent dėl šios priežasties aš noriu kreiptis į Jūs šiandien pasakydamas, kad Kurdistanas šiandien kovoja trijose frontuose pirmiausiai kovoja su teroristais, šiandien tai yra Islamo valstybė, prieš tai buvo Al-Qaeda Irake, prieš tai Irako vyriausybė naudoja cheminį ginklą. E, prieš Irako kurdus sunaikino 4500 e, kaimų, mes iš tiesų šimtmečius kovojame ir toliau kovosime siekdami apsaugoti savo žemę ir savo žmonės. Antra, mes kovojame finansinę kovą su Bagdado federalinė vyriausybė. Viena iš priežasčių, kodėl mūsų kovotojai neturi pakankamai ginklų, yra ta, kad Irako federalinė vyriausybė mums e, atinkamos ginkluotės netiekia ir neapmoko mūsų bešmerga kovotojų. <clears throat> Mums yra sakoma, kad uh, Besmerga kovotojų pareiga yra kovoti ir mirti už Iraką, tačiau jų teisų nepaisoma. Federalinė Irako vyriausybė neteisėtai sumažino e, mūsų biudžetą ir apkarpė e, valstybės tarnautojų atlyginimus. Besmerga kovotojai kovoja su pasauliniu terorizmu, negaudami jokio atlygio iš Irako federalinės vyriausybės. Mes darome viską, ką galime, tačiau mūsų galimybės ribotos e, nepaisant to, kad mūsų kovotojai yra vieninteliai, kurie E, sugeba pasiekti pergalių prieš Islamo valstybę ir jie negauna iš Bagdado vyriausybės jokios sunkiosios ginkluotės, nepaisant toliau vykstančio e, karo. E, turime priimti daugiau nei 5 milijonus pabėgėlių ir perkeltos menų, skaitant krikščionis ir kitų religinių bendruomenių atstovus. Mūsų ligoninės neturi <clears throat> jokios finansinės paramos, tiksliau negauna jos iš Irako federalinės vyriausybės, bet to uh, E, Irako valdžia ir toliau daro spaudimą vakarų šalims siunčiančioms mums humanitarinę pagalbą arba lengvąją e, ginkluotę, siekdamos, kad šios siuntos e, mus pasiektų per Bagdadą, o tai užtrunka labai ilgai, nes yra ilgai tikrinamos ir humanitarinės pagalbos mums trūksta, reikia trūksta germo vandens ir e, palapinių. Taigi mums reikia daugiau paramos iš laisvojo pasaulio, nes mūsų mes negalime laimėti savo kovos vien tik tai Kalašnikovo automatais ginkluoti būdami, mums trūksta ginkluotės, mums <clears throat> trūksta galimybė apsisaugoti nuo e, savižudžių išpolių, e, minų. E, ir būtent karinė pagalba negali pasiekti Kurdistano dėl Irako valdžios vykdomos politikos, ją reikia peržiūrėti. Europos kai kurios valstybės narės mums teikia paramą, tačiau didžiąją dalimi tai buvo lengvoji ginkluotė ir amunicija. Ir mes negalime, e, turėdami tokią ginkluotę, tikėti sėkmingos kovos su priešu, kuris pastelkia kovotojus iš viso pasaulio ir turi sunkę ginkluotę Irako konstitucija aiškiai parašyta, kad Kurdistano e, regionui tenka e, <clears throat> užtikrinti saugumą pasitelkus bešmerga kovotojus būtent šioje Irako dalyje po Sadamo Huseino nuvertimo <clears throat> Mes e, savo kovotojus siuntėme į Bagdadą tam, kad kovotume su smurtu 2003, 2006 ir 2007 metais per pilietinį karą, tačiau Irakas taip pat turi prisimti savo atsakomybės dalį. <clears throat> Nepriimtina, kad e, Bagdado e, valdžia neprūpint neprūpina mus e, būtiniausiais ištekliais, taip pat ir būtina ginkluoti. Todėl reikia daryti atitinkamą <clears throat> spaudimą tiek Irako federaliniai vyriausybė, tiek kaiminėms šalims. Mes esame pasirengę taikiais būdais spręsti savo ginčius su ir Bagdado valdžia, tačiau tas status quo negali tęstis. Mes nekartai įrodėme, kad kurdai yra e, konstruktyvi jėga ir išmintinga jėga siekiant užtikrinti taiką šiame regione ir e, <clears throat> galas smurtui yra mūsų svarbiausias siekis šiuo metu, tačiau turime aiškiai suvokti, kad tarptautinį terorizmą reikia reaguoti tarptautiniu mastu ir mes esame šiuo metu priešakinėse linijose kovodami su terorizmu. Dabar atėjo laikas ES pademonstruoti savo lyderio lyderės savybės ir sustiprinti bendradarbiavimą su mumis. Mes pirmiausiai siekiame apsaugoti Kurdistano regioną, jo demokratiją, tačiau laisvasis pasaulis turi mums padėti ir pirmiausiai teikti paramą mūsų drąsiems bešmerga kovotojams. Kurdistano regionas didžiuojasi galėdamas ginti laisvę mūsų e, neilgalaikė demokratinė patirtis rodo, kad ES privalo ranką rankon veikti su Kurdistanu tam, kad būtų parengta veiksminga strategija, kaip kovoti su terorizmo grėsme tam, kad ji nepasiektų jūsų valstybių sostinių, mūsų kovotojų tarpe yra daugiausia kurdų, tačiau taip pat ir milijonai kitų religinių bendruomenių. Atstovų mes teikiame prieglopsti pabėgėliams iš Irako, Sirijos ir kitų šalių, nes seniai nusintėme bešmergo kovotojus į Kobalį tam, kad galėtume padėti savo broliams ir seserims, kurie drąsiai gina šį miestą. Mūsų vyriausybė ir institucijos uh, e, e, juose dirba įvairių kultūrinių, religinių bendruomenių atstovai šią tradiciją mes išlaikėme daugelį metų ir ją tęsime. E, mes e, savo darbe remiamės žmogaus teisėmis ir taikiu sambuviu. Mes e, esame artimųjų laikų taikos ir stabilumo oazėje ir nekeliame taikai ir stabilumui jokios grėsmės Kurdistano regiono vardu. Noriu Jums padėkoti, noriu padėkoti ES ir valstybėms narėms už nuolat teikiamą humanitarinę pagalbą ir paramą šimtams tūkstančių mūsų e, pabėgėlių, kuriems trūksta maisto, vandens ir prieglapšio. Mes į ateitį žvelgime optimistiškai ir tikimės iš ES didesnės paramos ir pagalbos. Dar kartą dėkoju už galimybę šiandien su jumis pasikeisti nuomonėmis ir E, jeigu turėtumėte klausimų ar komentarų, mielai jų išklausyčiau. Payon. Oui, merci beaucoup, Monsieur Barzani, de la franchise. Euh, Ačiū, ponia Barzani, už jūsų atvirą pasisakymą. Jūs tarptautiniai bendruometėje pareiškite nemažai skaudžių priekaištų dėl nepakankamo aktyvumo, taip pat nemažai priekaištų turėjote Irako federaliniai vyriausybei, kuri neleidžia jums tinkamomis priemonėmis remiantis vykdyti savo kovos. Noriu tris klausimus užduoti, kurie yra susiję su e, konflikto aplinka viena vertus mes matome, kad e, šis karas atneša tam tikrus strateginio pobūdžio pokyčius regione. Aš turiu menyje e, šiuo metu jūsų santykius su Turkija, kur iki šiol dvėjojo teikti ar neteikti paramą kurdams ir dabar taip pat tarpusio santykiai su Iranu tampa aktyvesni. Ar turite kokią nors viziją, kaip šie procesai turėtų ateityje vystytis? Kitas klausimas, ponas uh, Burzanis e, ketina rengti referendumą dėl Kurdistano nepriklausomybės, kaip yra rengiamas šiam referendumui ir kaip vertinate e, tolesnės e, perspektyvas susijusias su šiuo referendumu. Kita vert, dar noriu pastebėti, kad Bešmerga kovotai yra labai artimi su E PKK partiją ir kaip jūs tą vertintumėte? Merci, Monsieur le Président. Merci pour euh, cet exposé euh, très, très complet et qui donne bien la. Ačiū, pane pirmininkė, už euh, <clears throat> informaciją apie aktualią padėtį šiame regione. Aš noriu užduoti klausimą apie galios santykius turimas kovotojų paėgas. Kiek turite bešmerga kovotojų palyginti su e, islamo valstybės kovotojais? Vienas iš jūsų privalumų tai yra vietovės pažinojimas, kokiu turite žvalgybinių išteklių tam, kad galėtumėte įvertinti e, procesus, kurie vyksta šiuo metu Islamo valstybės kontroliuojamose teritorijose. <clears throat> Ir taip pat jūs raginate vakarų valstybės, taip pat ir ES teikti konkrečią karinę paramą jūsų kovotojams. Noriu paklausti, kokiuose sritise jums tos ginkluotės labiausiai reikia. Jūs kalbėjote apie sunkėją ginkluotę, tačiau ar jums trūksta vien tik sunkiosios ginkluotės, ar galbūt uh, reikėtų teikti daugiau pagalbos kariniais smūgiais iš oro arba netgi padėti jums siunčiant e, kariškius e, arba reikėtų kokiu nors kitų karinės pagalbos priemonių, kurių šiuo metu neturite. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Barzani, over here. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Barzani, aš tai čia sėdžiu. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs e, kaip EKR frakcijos atstovas. E, labai džiaugiamės tuo, kad e, priešinatės teroristams ir tai daroma ne tik vietos lygių, bet tiesiog visame pasaulyje yra toks bendras jūsų nusteikimas. Be abejo, jis jis nusižengia žmoniškumui, vykdo genocidą įvairiuose miestuose ir reikėtų apeliuoti jungtinių tautų struktūras ir kitas pasaulinės organizacijas, kad būtų atkreipęs dėmesys į susidariusią situaciją. E, be abejo, reikia sudaryti pešmergą kovotojams e, e, kelius, prieigą prie mūšių vietų ir teikti sąjungininkų paramą jiems. Nuo mano klausimas būtų susijęs su pokalbės dėl taikos, dėl taikos proceso Ankaroje su pono Čelanu. Prieš keletą savaičių tas faktas, kad Turkija neleido, pašmerga kovot, neleido kurdams e, laisvai kirsti Turkijos sienas, sukėlė labai daug diskusijų ir ginčių. E, taip pat PKK e, sukilo dėl to Turkijoje. Ar manote, kad e, šalis tokios kaip Kataras, E, bent jau Britų žiniasklaida apie tai buvo rašyta, e, pagaliau užkirto kelią visiems e, džihadistų kovotojams jungtis prie ISIS. Kalbama, kad ir kai kurios kitos valstybės tą pajėgė padaryti. Aš tikiuosi, kad naujoje Labadė Irake vyriausybė Irake Bagdate pagaliau pajėgs pasipriešinti islamo valstybei ir kad bus prisidėta prie finansinės e, paramos skiriamos jūsų valdžiai. E, iš tiesų, jums e, per nelik ilgą laiką niekas neskyrė dėmesio reikiamos finansinės pagalbos ir čia reikėtų nepamiršti taip pat ir ES institucijų pozicijos be abejo. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Barzanė už tai, kad dalyvaujate šioje diskusijoje tokiais sunkiais laikais jūsų žmonėms, bet taip pat ir visam pasauliu. Visas pasaulis labai sunerimės dėl to, kas vyksta. Vidurio, artimieji rytai ir vidurio rytai tikrai per il, nelik ilgą laiką kentėjo dėl vykdomo teroro. Ir šiuo metu e, situacija vėlgi labai pavojinga. Kokia jūsų nuomonė apie Irano vaidmenį kovoje su ISIS? E, kokią įtaką Bagdade ir kaip vyksta taikos dialogas tarp jūsų ir Turkijos? Ähm, ja, vielen Dank, äh, Herr Barzani. Äh, pone Liuzing, ačiū, pone Barzani. Visi sutarėme, Europos parlamente, kad pasipriešinimas žiauriems e, islamo valstybės nusikaltimams turi būti stiprinamas ir plečiamas. Ir mano klausimas būtų, kaip vertintumėte PKK vaidmenį šiame kontekste, kaip vertinate reikalavimą atverti Turkijos sieną ir PKK kovotojams. PKK e, suvaidino labai reikšmingą e, vaidmenį, pavyzdžiui, gelbėjant jezidus ir toliau taip pat reikšmingai prisideda e, ginant e, Rodžavą. Dar kitas klausimas. Reikalavote paramos? Tai norėčiau paklausti, ar e, JEPEK e, savyginos grupėms prašysite ginklų sunčiamų iš vakarų šalių. Na, o taip pat kokia jūsų pozicija dėl to, kad e, Turkija e, įrengtų vadinamąją buferinę zoną Radžavą mieste. E, pašmerga kovotai siunčiami į Radžavą, į Kobanį. Ir man įdomu, ar buvo tai siejama su kokiamis nors iš ankstinėmis ypatingomis sąlygomis galvojant apie Rodžavos e, savyginą. O ginantis nuo fašistinės e, e, islamo valstybės dar taip pat kyla klausimas, kaip traktuojate Asado vaidmenį. Ar remiate vakarų ketinimus E, kaip nors e, nuversti Asado valdžią. Uh, uh, Dėkoju, pirmininkė, ačiū, ponė Barzani. Aš taip pat e, savo frakcijos vardu norėčiau labai padėkoti Jums už a, pasisakymą. Aš čia už kameros priešais Jūs sėdžiu tikrai prisijungiu prie kitų kolegų paramos žodžių jūsų adresu. Dar tiesa minėjote, kad e, reikėtų, minėjote 6 milijonus e, dolerių um, e, pasipelnimą iš, iš naftos prekybos Islamo valstybėje. Ar, ar manote, kad mes galime ką nors padaryti, uh, kad situacija pasikeistų, galbūt galvojant apie prekybą deimantais ar, ar priklausomybę nuo naftos? Be abejo, tai yra sritis e, leidžianti finansuoti islamo valstybei savo veiksmus. Taigi galbūt mes turėtumėm taip pat kokiu nors priemonių imtis naftos perdirbimo įmonių atvilgių, pavyzdžiui, kad situaciją pakeistume. E, visiškai sutikčiau su ar prisijungčiau prie pono Tenoko klausimo dėl PKK, sta, PKK statuso. O dar dėl Irako federalinės vyriausybės, e, kuri e, sukelia tikrai labai daug e, sunkumų ir, ir kliūčių veikti KRG. Net tikriausiai galėtume galvoti apie tai, kad finansinė parama galėtų tekėti iš mūsų šalių tokiu atveju, kaip vertintumėte. Tai, ponia Barzanė, Žodis jums. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Pasistengsiu atsakyti visus užduotus klausimus taip tiksliai, kaip tik galiu. Iš tikrųjų, situacija sudėtinga, karas, reikalavimai taip pat yra netokie paprasti. Dabar dėl Turkijos bendradarbiavimo ir karinės įrangos. Na, mums reikalinga įranga, tačiau mes negauname tokios ginkluotės, kad galėtume būti stipresni už savo priešininkus. Mūsų priešininkai gauna ginkluotę iš Irako ir Sirijos armijų. Uh, jie dabar yra kur kas geriau organizuoti. Jie kovoja su kurdais, naudodami karinę įrangą ir ginklus gautą iš, iš Irakos ir Sirijos armijų. Taigi, naudojamas ir amunicija, ir tankais, ir atitinkamai šaunamaisiais ginklais, ir pišmergės organizacija tiesiog turi senus, nudėvėtus, apgailėtinus ginkliukus, kuriuos jie e, tiesiog, kurios pavyko gauti iš senojo Irako režimo. Ir Irako vyriausybė ne tik, kad neskiria ginklų, bet e, jie netgi nenori leisti kurdams apskritai uh, gauti kažkokiu tai ginklų. Tai kai kalbame apie sunkę artileriją, tankus, šarvuotus automobilius e, ir šaunamosius ginklus, Mums viso to reikia, kad galėtume kovoti su ISIS, mums e, viso to reikia, mums reikia sveiktasparnių, kad galėtume evakuoti sužeistuosius. Viso to reikia, kovojant su priešu. Dabar dėl bendradarbiavimo su Turkija. Mes tikėjomės, kad Turkija vaidins kur kas ženklesnį vaidmenį, remdama mūsų organizaciją bei jos sąjungininkus kovoje su ISIS. Ta, Tačiau mm, Turkijoje vyko prezidento rinkimai ir Islamo valstybė buvo paėmusi įkaitais kai kurios Turkijos piliečius. Taigi mes suprantame, kad Turkija nenori įsitraukia į šį konfliktą, tačiau mes tikėjomės ir iki šiol tikimės, kad Turkija suvaidins kur kas svarbesnį vaidmenį. Dėl referendumo. Referendumas yra kurdijo, žmonių teisė, mes turime žinoti, kokia yra mūsų žmonių valia, kokių sprendimų jie nori imtis, kaip tai paveiks jų ateitį. Pasiūlymas dėl referendumo pateiktas parlamentui, jam pritarta ir dabar jau rengiamasi uh, pačiam referendumui. Tai nėra lengva ir tai nėra susijęs su referendumo rezultatais. Mes norime, kad tas referendumas įvyktų vien tam, kad mes patys ir visas pasaulis sužinotų, kokia yra kurdų valia ir ko jie nori ateityje. Dar buvo klausimas apie ryšius tarp viršpenkės ir PPD ir kitų organizacijų. Dabar viską kontroliuoja Pišmerger vadovas. Jie taip pat yra atsakingi už visus organizacijos gaunamus ginklus. Ir Žinoma, organizacijoje nedaug galvojama apie visų narių politinės priklausomybės, nežiūrima iš kur kas atėjęs. Mes tiesiog darome viską, kad galėtume toliau kovoti su įsis ir kad galėtume stiprinti savo gretas. Tai testinis procesas kiek narių yra Fišmergės. Na, tarnavusių organizacijoje yra apie 150 tūkstančių. Ne visi jie yra kovotojai, ne visi jie yra jauni ir ne visi jie gali kovoti pirmose gretose. Uh, E, Nuolatinių kovotojų yra 50-60 tūkstančių, priklausomai nuo to, kiek reikalingi. Tačiau mm, bendras žmonių skaičius apie 150 tūkstančių. Kaip mes kovojame su ISIS? ISIS tokių užkėtėjusių kovotojų mm, nėra daug, tačiau jie jie verbuoja vis daugiau žmonių, 18 tūkstančių manoma, kad kovoja Irake ir 20 tūkst, 22 tūkstančiai Sirijoje. Taigi čia tik tai tokie aktyvūs kovotojai, tačiau yra kur kas daugiau žmonių, kur kas daugiau žmonių remiančių ISIS, jie turi ginklus ir jie veikia įvairiose šalies vietovėse. Tačiau įsiskovotojų skaičius vis auga, nes jie turi daugiau laiko, daugiau lėšų, jie gali užverbuoti daugiau žmonių ir gali manipuliuoti žmonėmis, skatinti juos prisijungti prie ISIS. Ir dėje dėje vis dar plūsta kovotojai į ISIS gretas, jie plūsta iš įvairių pasaulių kampelių ir dėje ISIS kovotojų nemažėja, atvirkščiai panašu, kad jų gretos tik auga. Mes puikiai pažįstame Kurdistaną ir Žinome, kokia situacija čia, tačiau nežinome, kokia padėtis yra kitose vietovėse, kur veikia ISIS. Kurdai kovotojai gali kovoti tik tose vietovėse, kur hmm, yra jų žemės, kur nėra tokios didelės politinės įtampos, taigi mes kovojame tik tai Kurdistane. Hmm. Tačiau, na, galbūt ir aplinkiniuose regionuose, tačiau kova kitose šalies vietovėse per daug sudėtinga. Jeigu kurdai išeina už tos teritorijos, kuri laikoma Kurdistanu, jie gali nesulaukti vietos žmonių pritarimo. Ypač e, tose vietovėse, kur didžiumą sudaro Arabijos žmonės, nes galima, yra grėsmė, kad mes būsime palaikyti užgrobėjais, kad, kad mus apkaltins Kurdistano ribų plėtimu. Tačiau mes to jokių būdų nesiekime, mes siekime kovoti už taiką, kovoti prieš esis. Būtent taip aš viską matau ir manau, kad vis dėlto karą pavyks laimėti tik tai vietos priemonėmis. Parama iš oro, žinoma, yra labai svarbi, tačiau turime kovoti ir žemėje. Ir dabar Fishmonger yra vienintelės pajėgos galinčios pasipriešinti ISIS ir atimti atitinkamas jų užgrobtas žemės. Taigi mes esame vieninteliai galintis pasipriešinti ESIS ir turime užtikrinti, kad nėra saugaus prieglopščio šiai organizacijai ir jos kovotojams, kad ji negali toliau verbuoti kovotojų ir kad ji negalės tęsti kovos ateityje. Mes turime užtikrinti, kad ISIS negalėtų saugiai jaustis niekur. Mokymai, apmokymai, taip, tai yra būtina, nes kai kalbam apie pažangius ginklus, sudėtingus ginklus, mums labai dažnai sakoma, kad jūs neturite ekspertų, kad neturite apmokytų žmonių, todėl jūs negalėsite pasinaudoti šią ginkluotę. Tačiau mes norime išmokyti savo kovotojus, kad jie po pusmečio ar po metų uh, galėtų pasinaudoti tais sudėtingais ginklais, naujoviškais ginklais, jeigu juos apskritai gausime. Ir mm, jeigu sakote, kad jūs neturite specialistų galinčių šaudyti naujausiais kulkosvaidžiais. Taip tiesa, tačiau jeigu vadovausimės tik šią nuostatą, tai mes tokių žmonių niekad ir neturėsime. Juos reikia apmokyti, kadangi tai yra būtina ir ypač tai būtina toms pajėgoms, kurios sėkmingai kovoja su ISIS ir priverčia ISIS trauktis. Nes nėra prasmės skirti ginklų tiems, kurie nekovoja su ISIS. Ir, ir neskirti ginkluotės tiems, kurie daro viską, ką gali, o būtent fishmergers. Ir mums reikia ir ginklų, ir apmokymų, kaip tais ginklais naudotis. Dėl dėrybų, dėl galimybės užtikrinti taiką ir PKK mes palaikome taikos procesą Turkijoje. Mes manome, kad visas problemas reiktų spręsti taikiai ir darybų keliu ir jokie įvykiai neturėtų pakeisti šių pastangų. O būtent už, išspręsti iškylančias problemas taikiai. Taigi mes pritarėme taikos dėryboms, pritarėme e, dėryboms tarp Turkijos ir PKK, Ir tikimės, kad abi pusės įsitrauks į šį procesą ir kad e, jis duos teigiamų rezultatų. Mes pritarėme bet kokiai paramai, kuri būtų skirta organizacijai kovojančiai su ISIS. Ir mūsų broliai Kobani e, yra verti gauti tarptautinės bendruomenės paramą, lygiai taip pat kaip išmergės kitose Kurdistano vietovėse e, yra verti tokios paramos. Kitas dalykas – Iranas ir kova su ISIS. Nuo pat pradžių Iranas prisijungia prie KRG ir kitų kovojančių prieš ISIS. Jie turi nemažai įtakos savo šalyje, taip pat kitur. Tačiau bet kuri parama kovoje su ISIS tikrai uh, yra labai vertinga ir mes už ją dėkingi. Dar buvo klausimas dėl Asado režimo. Tai labai įdomu. Manome, kad ir ISIS, ir Sirijos režimas vieni kitus palaiko, vieni kitiems padeda. Tarptautinė bendruomenė norėjo nuversti Sirijos režimą. Vienintelis pasirinkimas režimui buvo pasiūlyti pačią blogiausią alternatyvą, kad tarptautinė bendruomenė nežinotų, ką paremti. Kai ISIS tapo opozicija, tarptautinė bendruomenė staptelėjo ir susimastė, kuriagi pusę remti. Ir aš manau, kad tarptautinė bendruomenė nuo pat pradžių turėjo prisimti atsakomybę tačiau jie jos neprisėmė. Aš manau, kad buvo trečias pasirinkimas parengti nuosaikesnę Sirijos opoziciją, ne ISIS, ne Sirijos režimą, būtent tą nuosaikėją opoziciją. Jeigu ISIS auga ir stiprėja dėl to, kad nerema nuosaikioji Sirijos opozicija, ta nuosaikioji opozicija niekuomet nebus pakankamai stipri, kad galėtų išreikšti savo valią ar sėkmingai dirbti. ISIS visuomet sugebėdavo pasinaudoti tuo, kad e, nuosaikioji opozicija nustumiama į šalį. Taigi tam, kad galėtume padėti demokratijai, padėti Sirijos žmonėms e, bei uh, užtikrinti demokratiją šioje šalyje, turime nugalėti ISIS. Kai ISIS bus nugalėta, Sirijos žmonės galės pasirinkti tinkamai ir tuomet jau ES galės skirti paramą tinkamesniam partneriui dėl naftos um, ir įsiskaunamų pajamų iš naftos. Ne tik iš naftos jis gauna paramą, taip pat jie renka mokesčius, jie mm, vykdo prekybą žmonėmis, jie e, prekiauja narkotikais, jie prekiauja e, vertybėmis istorinėmis vertybėmis, kurias randa Irake ir aplinkiniuose regionuose. Ir taipogi jie gauna paramą perlaidomis, piniginėmis perlaidomis iš viso pasaulio. Ir reikia kažkaip tai užšaldyti tas sąskaitas, į kurias plaukia pinigai. Aš manau, kad reikia daryti desnį spaudimą to regiono šalims. Ir užtikrinti, kad žmonės negalėtų išvažiuoti iš savo šalių ir prisijungti prie ISIS. Tačiau manau, kad nebuvo imtasi pakankamai rimtų žingsnių siekiant užkirsti kelią šiam reiškiniui, siekiant sustabdyti verbuojamus kovotojus, siekiant užkirsti kelią jų prisijungimui prie ISIS. Taip pat reikia kažkaip tai sustabdyti ISIS gaunamą finansinę paramą. Atrodo, atsakiau į visus klausimus. Ar dar bus klausimų? Taip, bus dar vienas klausimų raundas, tačiau kalbėtojai galės kalbėti kiekvienas tik po minutę ir kalbėtojų sąrašas yra baigtinis. Ponas Persin, vieną minutę. Thank you, Mr. Barzani. Ačiū pirmininkė, ačiū pono Barzani už e, suteiktą naujausią informaciją apie grėsmingą padėtį Kurdistano regione ir apie Islamo valstybės <clears throat> žiaurius, žiaurų elgesį. Noriu užduoti klausimą, kurį užduoda Irako krikščionių bendruomenės vadovai Irake. <clears throat> Dėl e, krikščionių kaimų Ninavos e, e, lygumoje, kurią dabar kontroliuoja Islamo valstybė, ten uh, veikia e, svarbios žemės ūkio <clears throat> produktų gamyklos, kurios dabar, kurio produkcija dabar naudojasi Islamo valstybė siekdama patenkinti savo maisto poreikius ir Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių e, Kurdistano regiono vyriausybė turėtų siekti kuo greičiau šios krikščionių kaimus išlaisvinti. Noriu paklausti, kokia jūsų nuomonė apie galimybę šios krikščionių kaimus išlaisvinti? Ana Gomes. Ačiū, ponė Barzanė. Noriu pagirti bešmerga kovotojus, taip pat ir tuos, kurie padeda ginti Kobanės miestą nuo islamo valstybės. Kaip suprantu, kurd regiono vyriausybė šiuo metu renka informaciją apie islamo valstybės vykdomus masinius žmogaus teisų pažeidinėjimus ir <clears throat> svarsto galimybę gauti tam tikrą tarptautinę baudžiamojo teismo jurisdikciją teisinčios nusikaltelius. Vėliau noriu paprašyti daugiau informacijos apie tai. Taip pat e, noriu kreipti dėmesį į tai, kad viena iš islamo valstybės e, įsitvirtinimo Irake priežasčių yra e, Irako vyriausybės federalinės, kurios dalį sudaro taip pat ir kurdų regiono vyriausybė neveiksnumas. Ar matote galimybę E, nustoti e, kovoti pačiame Irake religinių pagrindų. Nes e, Europos Sąjunga ir toliau, pavyzdžiui, teikia paramą Bagdadui, tačiau ar jūs manote, kad ji turėtų teikti daugiau tiesioginės paramos kurdo regiono vyriausybėje, o ne per centrinę Bagdado valdžią. Ačiū, ponė Barzaniš, esu naujasis delegacijos ryšiams su Iraku vadovas. Esu, esame susitikę anksčiau. <clears throat> Noriu Jums padėkoti už ko prieš Islamo valstybę, Jūs parodėte visiems pavyzdį. Uh, o kad siekis e, remti Kurdistano vyriausybę ir kovoti su Islamo valstybė yra vieni iš svarbiausių mūsų tikslų, kaip ES delegacija Irake galėtų dar prisidėti prie jums teikimas paramos be e, jūsų minėtos karinės pagalbos teikimo. Ačiū pirmininkė, noriu paklausti pono Barzanio Dėl Turkijos, sako ponas Vambalinas, Turkija savo laiku palaikė Sadą, dabar jo nebalaikė, bandė susitarti su PKK, po to nenorėjo tartis Turkija, neleido jums vykti į Kobanę, dabar leidžia tą daryti. Kaip turėtume vertinti Erdogano ir Turkijos vaidmenį šiame konflikte, ar jie jums padeda ir ką mes galėtume padaryti, kad Turkija laikytųsi tinkamos pozicijos. Ačiū. Ponas e, Ačiū Georgijų. Ačiū pirmininkė. Aš e, stebiuosi, kaip Islamo valstybė galėjo taip greitai užimti tiek daug teritorijos. Viena iš priežasčių galbūt jų turimi ginklai. Antra vertus, jie negalėjo taip greitai išsiplėsti, neturėdami visuomenės paramos. Ir jeigu visuomenė juos remia, tai kodėl gal galėtumėte pasakyti? Taip pat gal galėtumėte mums daugiau informacijos suteikti apie Turkiją. Kokie yra tikrieji Turkijos motyvai, neteikiant uh, daugiau paramos jūsų kovai su. Uh, islamo valstybę ir taip pat, ką manote apie galimybę išbraukti Kurdistano darbininkų partiją PKK iš teroristinių organizacijų sąrašo. Yeah. <laughs> Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis yra susijęs su referendumu, taip pat uh, e, uh, e, Rožava paskelbė e, tam tikrą autonomiją vakarų Kurdistane ir aš visiškai pritariu galimybę Kurdistane surenkti referendumą ir nulemti, nuspręsti dėl savo ateities. Ar manote, kad Irakas ir toliau gali išlikti federalinė valstybė ir, ir turėti taikius santykius su Sirija, kurie galėtų būti naudingi atimo rytų bendram taikos procesui. Kitas klausimas yra e, urano naudojimas e, šiame kare, prisodrinto urano e, ir ankstesnėse karinėse konfliktuose Irake mes matėme, koks pragaištingas gali būti Irano naudojimas, taigi galbūt galėtumėte tai pakomentuoti. Kitą savaitę vyksiu į Siriją, galbūt sustiksiu su ekscelencija Bashiru al-Asadu, ką galėčiau jam pasakyti per šį sustikimą, kad padėčiau Kurdistanui. Ponas Mavrydės. Ačiū pirmininkė, ponė Barzanė, aš štai čia sėdžiu. Pirmiausiai norėčiau jūs asmeniškai, asmeniškai pasveikinti atvykus Europos parlamentą ir norėčiau išreikšti savo susižavėjimą jūsų kova už laisvę nepriklausomybę. Du trumpus klausimus turiu. Prieš kelias savaitės jūsų vietoje čia sėdė Turkijos Europos reikalų ministras, kuris viešai pripažino, kad Turkija susitarė su teroristinė islamo valstybė, siekdama pasikeisti įkaitais. Taip pat žinome, kad vakarų šalis e, atsisako bet kokių kontaktų užmesgimas su teroristais ir už tai moka didelę kainą. Noriu, kad tai pakomentuotumėte. Taip pat Jūs minėjote dabartinės Kurdistano sienas. Ar manote, kad Jarpaki vietovė ir jos apylinkės e, turėtų priklausyti Kurdistano valstybei? Ačiū. Ačiū pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti ponui Barzaniui už tai, kad atvyko čia pasidalyti informaciją apie tai, kaip kenčia šiuo metu jo žmonės savo gyvenamuose teritorijose. Be abejo, e, mes tikrai nekovojame prieš apskritai musulmonų pasaulį, tą reikia aiškiai suvokti. Kaip jau ir pats minėjote, apie šimtą, pas, šimtą metų priešinatės terorizmui. Kaip vertinate dabartinę kurdų situaciją ir kokia tikimybė, kad ateityje su terorizmu tokiu bus susidorota. E, taip pat, e, ką manote, turėtume bendromis išgalėmis daryti, kad e, išnaikintume islamo valstybę bei taip pat prašėte paramos sunkiaja ginkluote ir mokymais Kaip manote, kiek ilgai truks kovos ir mūšiai? O paskutinis klausimas dėl pusantro milijono pabėgėlių, apie kurios kalbėjote. Kokios konkrečios pagalbos jums reikėtų, kad e, gyvenimas šiems pabėgėliams bent kiek palengvėtų? Ponas Buštinaro, ačiū ponė pirmininkė, ponė Barzani, nuoširdžiai dėkoju Jums už tikrai išsamų pasisakymą ir už labai pragmatiško pobūdžio žinutę, kurią pasiuntėte. Iš tiesų reikia dabar atsisakyti kai kurių tabų, klišių ir tiesiog susitelkti į mus dabar ištikusią krizę. Europa. E, ar manote, kad Europa turėtų peržiūrėti savo strategiją e, šiais aspektais, jeigu ta strategija apskritai yra? E, ir kas yra svarbiausi dalykai, kuriuos reikėtų atkreipti mums dėmesį. O taip pat be abejo reikia pasipriešinti islamo valstybei, tačiau kaip apskritai vertintumėte kurdų padėtį regione ateityje, kadangi jūsų gyvenama teritorija yra m, mm, pasklidusi per keturių kitų valstybių šiame regione m, teritorijas. Ačiū ponė Barzani, sako ponas Frondas, už tai, kad iškėlėte tokius svarbius klausimus čia ir pateikėte savo perspektyvą. E, Kobanis e, jau keli mėnesiai e, yra bandamas kurdų apginti, siunčiami pešmerga kovotojai. Tačiau ar manote, kad iš tiesų realu, kad miestas bus išgelbėtas ir kad tie kovotojai nebus tik mėsa granatsvaidžiams ir tankams numesta. Ar turime laiko dar porai klausimų? Tau tada po mažiau nei minutę skirsime kiekvienam ponas Šafhauseris. Ne? Jau paliko salę. Tuomet ponė sako Rafa. Irgi. Jau paliko salę. Ne, čia esu tikrai noriu pareikšti pagarbą pašmerga kovotojams. Ir labai svarbu bent kartą labiau susitelkti, negu būdavo anksčiau. Jūs ir Kurdistano vyriausybės Irake vadovai nekartą sakė, kad kurdai norėtų siekti ateityje ir nepriklausomybės. Klausčiau jūsų, ar ir toliau laikotės tokios pozicijos ir to sieksite. Kitas dalykas. Bagdadas e, nutraukė bet kokio pobūdžio finansavimą kurdams ir tai sukėlė tikrai nemažai problemų susijusių su likvidumu, net ir pareigūnams, tarnautojams nebebuvo iš ko mokėti ilgų. Na, o galvojant apie Mm. kitus aspektus ir pajamas iš prekybos nafta. Būtų įdomu sužinoti, ar buvo imtasi kokiu nors veiksmų ir ar bandyta pasirašyti kokius susitarimus dėl panašių pajamų šaltinių. I had many questions. I, I tried to be precise and, and brief. But... Stengsiuosi kalbėti trumpai, atsakydamas į klausimus. Įspėkit mane, jeigu išsiplėsiu per daug. Dėl miestų ir kaimo vietovių, kurias vis dar kontroliuoja islamo valstybė. Iš tiesų, Teriskov jau išvaduotas nuo islamo valstybės ir Ašika taip pat galėtų būti išvaduotas, tačiau yra Karakušas, Kiev, kiti mažesni e, kaimai ir gyvenvietės, kurie dar nėra išvaduoti, nes net ir po to, kai jie išlaisvinami, nebūtinai žmonės gali grįžti jos gyventi, kadangi uh, E, iš Mosulo yra atsiunčiamas e, pastiprinimas ir yra, ir yra vėl organizuojamos atakos. Tiesiog gyventojai negalėtų taip kaip anksčiau grįžti į savo gyventas e, teritorijas tol, kol Mosulas nėra atkovotas iš ISIS. Galima tiesiog kontroliuoti tą teritoriją, bet civiliai žmonės, civiliai gyventojai ir vėl būtų atakuojami, jie negalės grįžti ir gyventi kasdienio savo gyvenimo tose miestuose ir kaimuose. Taigi labai daug kas priklauso nuo bendro konteksto, nuo to, ar bus išvaduotas musulas. Kodėl ISIS nežlugo. Iš tiesų, ISIS pradėjo karą ir dabar susidurime su padariniais tiesiog iš Bagdado vykdytos prastos, neteisingos politikos anksčiau. Dabar matome tos politikos e, padarinius. Jeigu politinė situacija Bagdate, Bagdade būtų kitokia, jeigu būtų įtraukiami į politikos procesus e, kurdai ir sunitai ir šyitai, e, jeigu nebūtų e, nacionalinė kariuomenė buvusi paversta sektantų kariuomenė, tada tikrai nebūtų kilę visų šių problemų ir nebūtų taip sunku, kaip yra dabar, kadangi ankstesnė Irako vyriausybė tiesiog nebuvo pajėgi vykdyti sėkmingą politiką, imti sėkmingų politikos priemonių ir palaikyti funkcionuojančią armiją. Kaip jau sakiau, tiesiog sunitų gyvenamose teritorijose ji gal gyventojai nebūtinai rėmė ISIS, bet labai neapkentė režimo Bagdade ir dėl to buvo pasirengę jungtis prie bet kurių pajėgų, kurios tik tai priešinosi valdžiai Bagdado. Taigi dėl to tampa aišku, kad reikia keisti politinę padėtį Bagdade. Galime toliau tęsti įvairias uh, operacijas, karines uh, e, um, ir antpolius, tačiau tai nereikš, kad viskas pasikeis. Prieš ISIS buvo Al-Qaeda, rytoj bus gal kas nors kiti. Turime užtikrinti, kad toks netinkamas valdymas, netinkamos politikos priemonės nebūtų tęsiamos, e, nes tai leidžia tokiams organizacijoms kaip ISIS sustiprėti ir imtis išpolių prieš taikius žmonės. Kas galėtų būti daroma? iš Europos e, šalių perspektyvos žvelgiant. Galima remti mūsų karinėmis priemonėmis, galima remti politiniu požiūriu, ekonominiu požiūriu. E, norėtumėm, kad būtų bendradarbiaujama su Kurdistano regiono vyriausybė, galvojant apie paramą karinėmis priemonėmis. Mes negalime priversti žmonių tiesiog grįžti į Arbilį ar Kurdistaną mes tikėtumės gauti ginklų, kad būtų galima kovoti su teroristinėmis organizacijomis, nes kol kas tiesiog nėra būdų įveikti priešą. Mes kovojome ir kovojame, bet neturėtų būti bandoma užkirsti kelią, sudaryti kliūtis ginklams tiekiamiems iš vakarų. Nes Kurdistanas mūsų manimų yra stabilumo, saugumo oazė regione. Ir vienas iš tų elementų, kurie vienyje taikiai, pozityviai nusiteikusias bendruomenės ar gyventojus reikia toliau telktis ir siekti, kad Kurdistano modelis dar labiau įsitvirtintų regione. Kurdistano sėkmę reikėtų remti, o nestengtis ją sužlugdyti. Ir tam reikia mus, mums jūsų paramos. Finansinės be kita ko žinoma taip pat, kadangi e, ne tik negauname lėšų iš Bagdado, bet susidurime ir su problemomis dėl pusantro milijono pabėgėlių, kuriems reikia teikti pagalbą. O neturėdama lėšų, Kurdistano regiono vyriausybė negalės padėti tiems žmonėms, ypatingai artėjant žiemai, kai pabėgėlių stovyklose e, gyvenimas dar labiau pasunkės ir sąlygos taps dar prastesnės. Taigi labai laukiame jūsų indėlio, Europos šalių indėlio ir finansinių požiūrių. Tikriausiai atsakiau į pagrindinius, tik, tikriausiai paminėjau tris pagrindinius uh, aspektus uh, paramos, kurios iš jūsų tikimės, tai yra finansinė, ekonominė ir karinė, nes tokia parama bus labai reikšminga mums. Thank you. Dėl Turkijos negaliu pasisakyti turkų vardu. Turkija yra mūsų kaiminė, turkai vysto savo politiką. Kaip mes suprantame iš vairių pokalbių, paramos jie mums negali teikti dėl priežasčių, kurias jau minėjau. E, dėl uh, įkaitų problemos ir dėl um, prezidento rinkimų artėjančių. Turime galvoje prieš rinkiminę kampaniją ir kol kas parama dėl tų priežasčių mums neteikiama kovai su terorizmu. Tikrai negaliu kalbėti Turkijos vardu ir, ir aiškinti, kodėl Turkija elgėsi taip, kaip elgėsi. Ar PKK E, statusas kaip, organiza... kaip teroristinės organizacijos statusas turėtų būti panaikintas. Mes tikrai neremtume planų ir toliau vadinti PKK teroristinę organizaciją. Dėl referendumo ar, ar, ar referendumas e, galėtų išlaikyti šalyje vienybę. Pažvelkime į Irako istoriją. Nebūsiu gal labai diplomatiškas. E, istorija neišsiskiria ypatingų taikingumu regione. Problemų yra daug ir jeigu bus ir toliau daromos tiesiog tos pačios klaidos, tai rezultatai bus tie patys. Irak, Iraku menkai te pasitikima. E, sunitai, šitai, kurdai nepasitikė vieni kitais. Taigi reikia ieškoti bendrų vardiklių, kurios būtų galima atsiremti, kad visi šie žmonės galėtų gyventi vienoje šalyje taikiai. Kol to nebus ir kol nebus atitinkamų garantijų, kol bus viena mm, stipresnė bendruomenė dominuojanti kitas, viskas tęsis toliau - bombardavimai, deportacijos, žudimai, kankinimai Visi karai anksčiau vykę dar neišsitrynė iš mūsų atminties ir štai kas vėl vyksta dabar matome. Jeigu situacija pasikeistų, tuomet e, visų tų aukų ateityje nebebūtų. Federalistinę sistemą jau irgi išbandėme. Tačiau garantuoti e, reikiamų aspektus irgi nepavyko. E, kurdai, kaip ir kitos bendruomenės nori jaustis saugus šalyje, nori žinoti, kad e, ateityje bus saugu šalyje gyventi jų vaikams ar anūkams. Turime dar penkias minutės, kiek suprantu. E, ponas, kuris paklausė, ko reikėtų paklausti Sirijoje pono Sado. Aš manau, reikėtų paklausti vieno dalyko, kodėl kurdai vis dar neturi pilietybės Sirijos. Jau šimtmečius kurdai gyvena Sirijoje, Kurdistano regionuose Sirijoje gyvena. Kodėl tiems žmonėms vis dar nesuteikiamas piliečio statusas? Kodėl jie nėra lygiai teisiai piliečiai? nes pirmiausia turėtų būti steikiamas lygiai teisiškumas kurdams ir kitiems šalies piliečiams. Dėl IPG Kurdistanas apima ir Irano, ir Irako, ir Sirijos, ir Turkijos teritorijų dalis. Ir Kurdistano regionas iš esmės yra labai nemažas. Buvo e, teritorija neretai ir dalyjama. E, 1415 metais vyko padalymai, taip pat ir po e, antro pasaulinio karo. Dabar visiškai suvokiame kokie opus klausimai iškyla, galvojant apie Iraką. Ir nenorime tikrai e, priešintis jokiai kitai valstybei, sukilti prieš ją. Tačiau laik kurdai gyvenantis kitose šalyse, kitų šalių teritorijose sprendžia, kaip toliau elgtis ir, ir ar priešintis ar ne. Ir tikrai nėra taip, kad uh, IPG organizacija atstovauja visiems kurdams. Todėl, kad ir kokį sprendimą pasirinks šie kurdai, mes juos remsime, kadangi pasisakome už kurdų reikalavimus, kad ir kur jie gyventų. Strategic EU, the Lord of Tibet. Okay, well, I don't know if I. Uh, in terms of, there was a question about how many Peshmergas went to Kobani. I, I just say this for the record. Dėl Peshmerga kovotojų um, skaičiaus e, siunčiamo. Be abejo, norisi daugiau kovotojų, bet turint galvoje Kobanį gynėjus, jie patys sakė, kad nenori tiesiog siunčiamų kovotojų ir, ir didinti jų skaičių. Norime realios paramos ir tiesiog yra remiamasi Kobanėje Kobanė esančių e, kovotojų vertinimais ir, ir jų poreikio apskaičiavimo. Dėl nepriklausomybės. Tokia teisė kurdams iki šiol nebuvo suteikta. O tokią teisę turi visas e, kitos pasaulio e, tautos, e, kaip kad ir jūs. Juk jokia šalis, jokia tauta nenorėtų e, savo norų laisvą valią atsisakyti nepriklausomybės. Ir akivaizdu, kad jeigu kitos tautos gali turėti nepriklausomą savo valstybę, tai ir kurdai norėtų to paties, norėtų gyventi taikiai ir saugiai. Suprantame tiesiog dabartinę situaciją ir opumą klausimų. Klausimo dėl to ir ketiname rengti referendumą, kad išgirstume savo žmonių balsą ir kad jūs išgirstumėte mūsų žmonių balsą. Tuomet žinosime, ko mūsų žmonėms reikia ir suprasite, kad e, jie tikrai nusipelnė jūsų skiriamos paramos, kadangi laiko jau nebeturiu tikriausiai ir baigsiu atsakymus į klausimus, nebent kai ką labai svarbaus pamiršau. Pirmininkas klausė, ar būtų kokiu nors pageidavimu dėl patikslinimų. Jeigu ne, dėkojame poniui, ponui Barzaniui už tai, kad buvote čia su mumis. And I think uh, that uh, there's a lot of support. Manau, kad uh, jūsų reikalavimai, prašymai remti jūsų regioną ir žmonės susilaukia plačios paramos. Dėl to tikimės, kad remiantis teisinės valstybės principais ateis dar tas metas visgi, kai padėtis pagerės. Ir dabar Norėčiau pasveikinti jezidų bendruomenės Vokietijoje atstovus. Ir jums norėčiau pareikšti ypatingą paramą savo ruoštų dėl labai sunkaus jūsų bendruomenė ištikusio meto. Ačiū, kad apsilankėte mūsų posėdyje. Baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą ir toliau mūsų darbo tvarkėje pranešimas dėl Tunise vykusių rinkimų. Manau, rinkimai buvo tikrai svarbus ir parodė, kad sprendimai, perspektyvų sprendimai visgi įmanomi. Ir taip pat galvočiau, jog ir Europos Sąjungos vaidmuo, ypatingai mūsų bičiulių iš Prancūzijos vaidmuo, čia paminėtinas socialinis, ekonominis ir politinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Daugelis ekspertų sako, kad tolesnė tinkama ar adekvati raida ir poslinkiai manomi tik dėl to, kad Tunisui buvo skiriamas e, daromas dėmesys. Čia tai dėkoju taip pat ir ponui Galeriui, kuris pastaraisiais metais nekarta labai reikšmingai prisidėjo prie mūsų darbų Tunise, vyko ir anksčiau jau stebėti rinkimų, vadovavo ir, ir šiai stebėtojų misijai. Ar galėtumėte palikti jau salę, ponė Liuzing? Ponė Liuzing, prašau išeiti iš salės. And uh, das uh, äh, glaube ich, einen großen Anteil daran. Ir manau, kad nemažą indėlį įnešėme ir mes patys. E, ačiū ir ponui Pancieriui, kuris yra delegacijos ryšiams su šiuo kraštu vadovas. Taigi, ponas Galeris dabar. Labai ačiū, mėly kolegos. Mes e, su iš viso septyni Europos parlamento nariai lankėmės trumpą laiką Tunise, stebėdami rinkimus, kurie vyko spalio 26 dieną. Be manęs dar buvo kolega Pancerė, Elena Valenciano, Martinė, Martinės Rosko, Kristin Veržija, Žordis Sebastija, Fabio Masio Kastaldo ir Nikola Bey. Galbūt galėtumėte ankstesnį klausimą ir jos svarstymą pratesti už durų, nes mes dabar svarstome kitą Tuniso klausimą. Vertindami padėti visame <clears throat> Arabijos regione galėtume džiaugtis tuo teigiamu Tuniso pavyzdžiu. Rinkimai vyko tiksliai po trijų metų praėjus triems metams po pirmųjų rinkimų, nes e, tunisiečiai e, norėjo e, naują konstituciją patvirtinti po vienerių metų nuo pirmųjų rinkimų, tačiau viskas užtruko trejus metus ir pastangos nenuėjo veltui, nes ši naujoji konstitucija buvo patvirtinta bendru sutarimu, tai yra šiuolaikiška, moderni konstitucija, kurioje kurios pirmoje plane yra kalbama apie pasaulietinę valstybę, rinkimų niekas neboikotavo, galėjo juose dalyvauti taip pat visos politinės jėgos norėjusios dalyvauti, vertindami rinkimų eigą, galėjome konstatuoti, kad tiek pasirinkimas, pasirengimas rinkimams, tiek jie patys vyko korektiškai, tinkamai. Aš Tuniso valdžiai pasakiau, kad pati didžiausia šių rinkimų sensacija buvo tokia, kad jokios sensacijos nebuvo, jokių nenumatytų įvykių, procesas rinkimų vyko pakankamai sklandžiai, palyginti su 2011 metais įvyko kai kurie pasikeitimai, buvo patvirtintas bendras rinkėjų sąrašas, ankstesnėse rinkimuose buvo du sąrašai, e, savanoriškai užsiregistravusių rinkėjų ir e, rinkėjų buvusių ankstesnėme rinkėjų registrė sąrašas ir mm, šį kartą todėl e, vyriausių rinkimų komisija dėjo didelės pastangas, kad žmonės patys savanoriškai registruotųsi, todėl užsiregistravo 1 milijoną daugiau rinkėjų nei per ankstesnius rinkimus, kur prieš tai buvo 4,3 milijonai, tačiau galiausiai tik tai 3,1 milijono dalyvavo rinkimuose. Aš visų turinčių balso teisę užsiregistravau 70 procentų ir tik 60 procentų užsiregistravusių ėjo balsuoti. Tai mūsų nedžiugina ir manau, kad e, rinkėjų aktyvumas galėtų būti vienas iš tų klausimų, kurias galėtume apsvarstyti su nauja Tuniso valdžia. Pilietinė visuomenė labai aktyviai dalyvavo rinkimų kampanijoje, 14 tūkstančių nacionalinių rinkimų stebėtojų, kurios delegavo įvairios visuomenės organizacijos ir tūkstantis tarptautinių stebėtojų tarp e, jų ir mūsų rinkimų stebėjimo misija <clears throat> buvo viena iš svarbiausių ES, taip pat Kataro centras siuntė e, savo misiją Junktinių valstijų, tarptautinis e, Respublikonų institutas siuntė savo stebėtojus, Vakarų Afrikos sąjung, sąjunga, e, prancūzakalbių valstybių sąjunga. Siuntė savo stebėtojus ir visų bendras išvadas ir rinkimų vertimas buvo toks, kad rinkimai vyko tinkamai, be pažeidimų. Vyriausių rinkimų komisija puikiai atliko savo darbą. Vertinami rinkimų rezultatus galėjome konstatuoti, kad eh, per praeisius rinkimus daugiausiai balsų eh, surinkusi partija yra dabar antra pagal svarbą parlamente. Eh, stipriausia politinė jėga tapo Nida Tunės išvertus reiškia Tuniso pašaukimas, gal 85 5 vietas iš 217 ir uh, <clears throat> lapkričio 23 dieną dar uh, vyks pirmasis e, prezidento rinkimų turas ir gruodžio 28 dieną antrasis rinkimų turas. Turime konstatuoti, kad e, ne tik Enachta, tačiau ir dvi kitos e, likščionės koalicinės vyriausybės partijos sulaukė rinkėjų bausmės ir NTA Katol partija dabar turi tik vieną vietą parlamente, o kita partija anksčiau dalyvavusi vyriausybinėje koalicijoje tik tai septynės vietas pastebime panašių tendencijų kaip ir vidurio rytų Europos e, šalyse po pirmųjų demokratinių rinkimų. E, Naujos, e, tai yra likščionės vyriausybės partijos rinkėjų paramos nesusilaukė, nepaisant to rinkimų rezultatai gyventojų buvo priimti pakankamai teigiamai. Surinkimų stebėtojai, kuriems vadovauja Anemi Neits, e, liks ir stebės padėti rinkimų kampaniją Tunise iki antrojo prezidentų rinkimo turo ir Europos parlamentas ir toliau palaikys ryšius su naujai išrinktų Tuniso parlamentu, su kitomis valdžios institucijomis, teikdamas ir toliau savo paramą šalies demokratizacijai. Nu, kadangi Elmaro jaunėje salėje, tai nelabai prisimenu dabar, kokia yra to, tos institucijos, koks tikslus pavadinimas, teikiančios finansinę paramą Tunisui ir administruojančios finansinės lėšas. Tai galime dabar tik pasidžiaugti pasiektais rezultatais ir turėtume toliau pagal turimas išgalės remti Tuniso demokratinės jėgas ir manau, kad kolegos dabar, kurie dalyvavo rinkimų stebėjime, taip pat norės tarti žodį. Jums ačiū uždėmesi. Panseri, que... Atrodo, kad dar norės pasisakyti ponas Panseri, bet jos arė nėra. Taip pat e, jis atstovauja delegacija, kur paliko ryšius su Mahrebo regionu. Jūs norėsite pasakyti būtinai, tačiau turėsime progą toliau keistis nuomonėmis apie padėtį Tunise. Tai sekuliari demokratinė valstybė, joje gerbiama žmogaus teisės, ir 2015 metais ir toliau vyks bendradarbiavimas, tačiau dabar toliau keisimės nuomonės, ponia Gabriel. Ačiū, pirmininkai, pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamento rinkimų stebėsenos delegacijai vadovaujamai. Michaelio Galerio iš tiesų galime pasidžiaugti Tuniso rinkimų rezultatais, nes pirmiausiai rinkimai vyko taikiai, skaidriai, laikantis konstitucijos nuostatų. Po to, kai šalyje įvyko jazminų revoliucija, manau, kad tai tik dar labiau sustiprino demokratinę regiono dvasę ir nuotaikos, e, e, žmonių nuotaikos atsispindėjo rinkimų rezultatuose. Aš noriu kreipti dėmesį į e, tą rinkėjų sąrašą reformą ir padidinimą rinkėjų skaičiaus daugiau nei milijonų asmenų. Rinkimų kampanija suteikė pakankamai didelio masto galimybę jaunimui įsitraukti ją ir dalyvauti rinkimuose. Šiuo metu kyla klausimas, kaip reikėtų padidinti rinkėjų aktyvumą, e, ypač turint omenyje, kad rinkėjų skaičius bendras buvo didesnis tai 11 metais. Noriu pabrėžti, kad Tuniso valdžia pademonstravo gebėjimus pasitelkti sudėtingus rinkimų mechanizmus. Tai yra teigiamas, drąsinantis ženklas, e, liudijantis apie tai, kad e, jauna demokratinė valstybė gali vykti taip pat ir kitokio pobūdžio ekonominės reformos, kurias įgyvendinus bus mažinamas jaunimo nedarbas, mažinami skirtumai tarp atskirų regionų. Tai ir toliau lieka didžiuliu iššūkiu Tuniso valdžią ir jos politikai. Taip pat noriu teigiamai įvertinti vyrų ir moterų lygybės, lygybę užtikrinančio įstatymo prieimimą. Lyginti su 2011 metais jo nuostatos yra griežtesnis, tačiau reikia dėti papildomai pastangų, kad daugiau moterų galėtų dalyvauti Tuniso politinėme gyvenime. Apibendrinimą galiu pasakyti, kad Tuniso demokratijai šie rinkimai tikrai buvo labai naudingi vertitini teigiamai, tačiau dar ne viskas nuveikta. E, politinė sistema dar e, turi būti toliau stiprinama tam, kad būtų užtikrinamas šalies politinis stabilumas, kad šalis galėtų žengti į priekį ir vykdyti tolesnės reformas. Dar kad noriu padėkoti ES rinkimų stebėjimo E, misijos nariams, dėl jų pastangų buvo galima atkreipti dėmesį į visus šios probleminius klausimus, kuriuos ką tik paminėjau. Labai ačiū, ponia Gabriel. Na, laimiai su mumis jau yra ponas Panselė, o paskui sutiks žodikiems kolegoms. Labai ačiū. Ir smagu, kad galime pakalbėti apie rinkimus ir žmogaus teises. Aš trumpam turėjau išeiti, bet dabar jau grįžau ir galiu pasisakyti, ponas Gala gal ir jis paminėjo beveik viską, kas pasakytina šio klausimu. Jis atstovauja Europos parlamentų rinkimo stebėtojų delegaciją ir tiesą sakant, tie rinkimai iš tiesų praėjo labai sklandžiai. Netgi mažiau įtampos buvo negu 2011 metais. Rinkimų stebėjimo misija Tunise pastebėjo, kad e, rinkimai buvo labai ramus skirtingos partijos galėjo pristatyti savo programą, savo manifestus, nebuvo jokių trūkdžių. Aš manau, kad tai tikrai rimtas posūkis Tunisijai, Tunisui. Taigi, tikrai teigiamai vertiname vykusius rinkimus. Du papildomi dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Tunisas po rinkimų. Po šių rinkimų, po prezidento rinkimų turės baigti stabilizavimo ir demokratijos procesą. Ir tai labai svarbu dėl dviejų priežasčių. Uh, tai maža šalis, bet ji tarpo atskaitos taišku tiek regionui, tiek ir viešai nuomoniai. Ir Europos Sąjungoje viešoji nuomonė tokia, kad buvo labai daug tikimasi iš pavasario revoliucijos, tačiau vėliau viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjomės. Todėl labai svarbu, kad Tunisas ir toliau vaidintų tokį teigiamą vaidmenį, nes Tai parodo, kad pastangos nebuvo veltui, reikia teigiamų rezultatų, tai svarbu ES visuomeniai, be viso kito. Na, nelabai ką be pridursiu apie pačius rinkimus. Tik tai galiu pasakyti, kad rinkimai praėjo gerai, kad turime konsoliduoti demokratinį procesą ir kad rinkimų rezultatai prisidės prie demokratijos įsitvirtinimo. Na, ekonominė krizė irgi paveikė Tunisą, yra nemažai naujų iššūkių ir taip pat ir politiniai pasikeitimai turi įtakos, taigi turime palaikyti Tunisą kiek įmanoma labiau. Ačiū visiems Anipolnui galą ir ačiū visiems rinkimų stebėjimo misijos dalyviams. Labai ačiū, tikrai susidomėjimų jūsų klausėmės. Dabar ponė Elgė. Ačiū. Nekartosiu jau kolegų Galerio ir Panseri minčių. Daugumą jų pritariu, norėjau tik pabrėžti kai kuriuos aspektus. Manau, kad Tuniso istorijoje iš tiesų baigėsi vienas etapas šalies e, raidoje. Tikrai apgalėstauju dėl to, kad e, nors rinkėjų sąrašas padidėjo milijonu, rinkėjų aktyvumas vis tiek buvo mažesnis ir žmonės šiek tiek mažiau dalyvavo rinkimų procese ir reikėtų tai tinkamai reaguoti. Rinkimų kampanija vyko pakankamai ramiai, kai kurie netgi mano, kad ji buvo per daug rami. Ir tai yra vienas iš išskirtinių šios rinkimų kampanijos brožų, kurioje dominavo dvi politinės partijos, kurios galiausiai sulaukė ir daugiausiai rinkėjų E, palaikymo, tačiau e, rinkimų kampanijos temos iš tiesų nebuvo pačios svarbiausios ir rūpimiausios Tuniso gyventojams ir galbūt tai buvo pagrindinės priežastis dėl to, kad kai kurie visuomenės sluoksniai nedalyvavo rinkimuose. Štai, pavyzdžiui, diskusijos apie pasaulietiškumą ir e, Islamo vertybės, um, tai yra diskusijos tarp islamistų ir pasauliečių, užgožia visas ekonominės problemas, kurios rūpi Tuniso gyventojams. Nepaisant to, noriu pabrėžti žiniasklaidos vaidmenį ir reikia jį labai atidžiai vertinti. Tuniso žiniasklaidos sistema nėra pati optimaliausia, nes e, trečią vietą rinkimuose užėmė partija, kuri savo rankose yra sutelkusi žiniasklaidą ir pakankamai daug finansinių išteklių, taigi e, šią sritį taip pat reikia atidžiai stebėti Tunise. Tačiau dabartinėje Tuniso politinės antvarkoje dominuoja dvi politinės partijos, kurios turi galimybių priimti svarbius politinius sprendimus ir e, nei viena partija neužsitikrino absoliučios daugumos ir ją užsitikrinti bus pakankamai sudėtinga e, ir to nepavyks padaryti e, išvengiant e, galbūt ir nesažiningos diskusijos, todėl turime nekantrai laukti lapkričio 23 vyksiančių prezidento rinkimų pirmojo turo. Čia reikia pabrėžti, kad Enada partija jokio kandidato prezidento rinkimuose neiškėlė, o tai reiškia, kad e, Tunise vykstantis politinis žaidimas artimiausių metų bus pakankamai sudėtingas ir aš nenorėčiau pesimistiškai vertinti viso proceso ir manau, kad Tunicas iš tiesų yra pavyzdys visam regionui, kalbant apie e, demokratinės permainas. Dauguma mums Tunise tai patvirtina, todėl reikia šį procesą toliau remti, tačiau atidžiai stebėti daugelį įvykių susijusių su tam tikrų institucijų e, sudarimu, reformų vykdymu, teisės saugos, teisėtvarkos institucijų reforma. Jos reikia nepaleisti iš akių ir turiu priminti, kad Tuniso plėtinė visuomenė yra geriausiai organizuota visame regione ir tai, kad buvo vykta konstitucinė reforma, už tai e, reikia būti daugiausiai dėkingiems Tuniso pilietiniai visuomeniai, ir todėl turime toliau išlikti pakankamai budrus stebėdami įvykius ir bendradarbiauti su kuo daugiau organizacijų ir asmenų. Ponai Prėdai žodis, ačiū ponė pirmininkė, norėčiau pirmiausiai padėkoti kolegoms <clears throat> stebėjusiems rinkimus Tunise. Kaip Michaelis Galeris paminėjo, jie tikrai puikiai atliko savo darbą. Rinkimai įvyko sklandžiai, organizacinio pobūdžio problemų nekilo. Ta aplinkybė galima vertinti teigiamai. Tarp kitko jau 2011 metais prisimenu, kad Michaelis Galeris vadovavo ES rinkimų stebėjimo misijai ir delegacijai ir jau tuo metu viskas vyko pakankamai sklandžiai, organizacinių problemų jokių nekilo. Kaip minėjo kolegos, tai yra tik tai pirmasis etapas parlamento rinkimai, nes lapkričio pabaigoje laukia prezidento rinkimai ir prieš kalėdas veikiausiai vyks antrasis prezidento rinkimų turas. po prezidento rinkimų matysime, kaip bus suformuota valdančioji dauguma. Iki šiol buvo viskas aišku, Enarda partija turėjo daugiau vietų parlamente nei kitos ir pasirinko koalicijos partneriais dvi mažesnės partijas, kurios dabar buvo paaukotos praktiškai rinkėjų, nes Dvi mažesnės partijos dabar gavo tik tai vieną ir tris vietas naujame parlamente ir tai yra <clears throat> katastrofa šioms partijoms, o daugiausiai rinkėjų balsų sulaukė Nida Tunės ir Enahda partija. Ir labai didelė tikimybė, kad Nida Tunės kandidatas laimės taip pat ir prezidento rinkimus, nes priešingų atveju šalies laukia didesnis politinis susiskaldimas ir turint omenyje, kad e, yra labai aiškus dabar politinis e, pasidalėjimas Tunise tarp šių dviejų partijų rėmėjų ir labai bus sudėtinga tokiamis aplinkybėmis suformuoti valdančią daugumą. 2011 metais pagrindinis klausimas buvo, ar galime įsivaizduoti Tuniso vyriausybėje nusaikius islamistus. Dabar kyla klausimas, kaip apskritai ir kokia dauguma susiformuos aplink e, naują e, rinkimų, rinkimus lamėjusią partiją Nida Tunes, kuri iš tiesų yra alijansas uh, atskirų partijų, kurias vienyje pagrindinis šalies pasaulietiškumo siekis, tačiau įvairiais kitais klausimais šio alijanso narių požiūriai smarkiai išsiskiria, tačiau situacija, manau, bus aiškesnė po prezidento rinkimų. Matysime, ar e, Enagda partija taps opozicinė keletui metų, ar bus susitarta dėl didžiosios koalicijos, kuri turės absoliučią daugumą. E, Tuniso parlamente, taigi žiūrėsime, ar padėtis Tuniso parlamente smarkiai skirsis e, palyginti su 2011 metais ar ne. Ponas Khan. Aš taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą apie Tunise vykusius rinkimus. Ačiū delegacijai už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, svarbi veikla vykdama regione ir džiugu, kad rinkimai parėjo sklandžiai ir kad visos partijos sutiko su rezultatais. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti. Viena partija islamistų partija iš tikrųjų gerai tvarkosi su situacija Tunise. Ir iš tikrųjų, nepaisant įtampos, pakankamai taikiai ir ramiai viskas vyksta. Jie vaidina kur kas pozityvesnį vaidmenį, padeda stiprinti demokratiją. Girdėjome susirūpinimą dėl to, kad nedalyvauja jaunimas rinkimuose. Tikrai pagrįstas susirūpinimas, nes e, jaunimas yra mūsų ateitis. Tačiau nežinau, kaip buvo su moterų dalyvavimu. Rinkimai įvyko, tačiau demokratija nėra tik rinkimai. Ar galima ką nors daugiau pasakyti apie demokratijos procesą regione. Aš esu naujas parlamento narys ir galbūt būtų įdomu išgirsti atsakymą į klausimą, kaip įtvirtinti demokratiją visuomenėje, kaip um, užtikrinti, kad Tunisas taps modeliu kitoms vidurinių rytų šalims. Ačiū. Ponas Posinaro, paskutinis kalbėtojas rašė. Ačiū pirmininkė. Trumpai. Tunisas rodo, kad tai šalis, kuris skiriasi nuo kitų. Po revoliucijos ši šalis vis dar lieka stabili, nėra jokių radikalių islamo grupuočių įtakos šalyje. Rinkimai praėjo sklandžiai, ramiai, teikiamai. Tai beprecedentinis atvejis Mahrebo regione. Turime apie tai pagalvoti, užuot čia prisėmę profesorių, mokytojų vaidmenį, užuot visus mokę, turėtume pripažinti, kad Tunisas labai gerai pasirodė, nepaisant tvyrančios įtampos. Kitas dalykas – santykis tarp ES ir Tuniso, ryšiai tarp abiejų šalių yra esminis dalykas. Tai dvi šaliai santykiai ir Tunisas nori, kad Europa labiau įsitrauktų į demokratinį procesą. Kita vertus, Europai taip pat Tunisas yra reikalingas, kad Europa apskritai galėtų daryti įtaką ir stiprinti demokratiją Magrebo regione. Taigi manau, kad mūsų bendradarbiavimas e, su Tunisu, Alžyru ir Maroku yra labai svarbus, turime jį stiprinti, nes taip galime teigiamai įtakoti po, pokyčius kitose regiono šalise. Taigi labai svarbu įsiklausyti į tai, ką sako nuosaikusis islamas ir pasimokyti iš jų, kaip tvarkytis su krize, kuri krečia visą regioną. Kitas dalykas, Tunisas, ben, Benali, hmm, turtas, tai, kas priklauso Tunisui ir kaip su tomis lėšomis, kurios yra ES bankose, kurios laikomas ES bankose, manau, kad šį klausimą reiktų spręsti rimčiau. Kitas dalykas – Euromed vaidmuo. Euromed turi vaidinti svarbų vaidmenį. Ir kurti regiono ateitį, stabilizuoti regioną, tačiau taip pat um, paieškoti būdų, užtikrinti stabilumą kitose nestabiliose šalise, kaip, tokiose kaip Libijoje ir kitose. Tam būtinas bendradarbiavimas tarp ES, Tuniso ir kitų šalių, kurios sunkiu metu puikiai tvarkosi. Taigi, sveikinu Tunisą praėjus tokį svarbų iššūkį ir manau, kad iš Tuniso galima daug ko pasimokyti, kaip reikėtų veikti ateityje. Ačiū. Dabar suteiksiu baigimą žodį ponui Galer. Taip, ačiū pirmininkė. Tiesiog e, apibendrinsiu ir galbūt atsakysiu į kai kurios užduotus klausimus. Pirmiausia, dėl testinio bendradarbiavimo. Manau, kad visi šio klausimu sutarėme ir labai konkrečiai parlamente UNDP kurie yra atsakingi už demokratijos skatinimo programą. Mes jų esame paprašę e, sausio pabaigoje, vasario pradžioje surengti konferenciją Tunise. Būtent e, konferencija būtų skirta hmm, politinėms frakcijoms e, ir jų organizacijai, organizavimui, nes to prašo Tunisas. Jie nori sužinoti, kaip mes tvarkomės, kaip mes organizuojame savo darbą Europos parlamente. Taigi tiek. O dėl dalyvavimo rinkimuose, IZI rinkimų komisija e, pranešė, kad buvo užsiregistravę daugiau moterų negu vyrų, bent jau e, registras rinkimų toks buvo, bet to e, moteris gana aktyviai dalyvavo, nes jeigu jos e, būtų patvirtinta šariato tipo konstitucija, jos būtų netekusios tikrai nemažai. Taigi moteris buvo gana aktyvios per pačią rinkimų dieną. E, balsavimas e, nebuvo išskirstytas pagal tai, kiek moterų ar vyrų dalyvavo. Mm, atrodo, kad labai mišrus tas dalyvavimas buvo, nesusidarė įspūdis, kad buvo daugiau vyrų negu moterų. Tačiau partijos sąrašuose e, buvo E, reikalavimas įtraukti penki sąrašą sudaryti taip, kad būtų vyras, moteris, vyras, moteris, tai yra pusė moterų, pusė vyrų. E, ir apygartose, kuriuose buvo mažiau negu 10 vietų, tuomet buvo taikoma proporcinė sistema, tačiau ten, kai kur, kur yra tik tai 10 vietų, tai įsivaizduojat, kokio konsensuso reikia, kad e, užsitikrintų atitinkamą partiją vietą parlamente. Ir dažniausiai partijos sąraše pirmų numerių vis dėlto eina vyras. E, taigi 44-45 moteris praeitą kartą pateko į parlamentą, tačiau dabar atrodo, kad e, daugiau moterų yra ir jos yra iš didžiųjų partijų. Taigi tik 12 procentų e, sąrašuose pirmųjų vietų užėmė moteris, tačiau dėl to, kad e, buvo įvestas reikalavimas įtraukti pusę vyrų, pusę moterų į sąrašus, dabar panašu, kad e, parlamente bus e, daugiau moterų. Kągi labai ačiū. E, manau, kad iš tikrųjų tai geriausia parama, kokią galime skirti, prisidėdami prie stabilumo Šiaurės Afrikoje. Uh, Toliau hmm, svarstysime kitą klausimą, būtent asociacijos susitarimas tarp ES ir Tuniso. Pateik, pakeitimus galima teikti iki lapkričio 11 dienos. Pirmiausia, kalbės pranešėjas, tačiau jo salėje nėra. Galbūt tuomet suteiksiu žodį kolegai Antonijo Panseri. Kalbėsiu trumpai. tai e, faktiškai techninio patvirtinimo procedūra e, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie ES ir tokio prisijungimo poveikį asociacijos susitarimui tarp ES ir Tuniso. Reikia atsižvelgti į įvairius sutarties dėl ES veikimo straipsnius, 2018 e, straipsnį, taigi tiesiog protokolo dalykai. Taigi dar primenu, kad pakeitimus galima teikti iki lapkričio 11, balsuojam bus e, gruodžio 1 dieną, o plenarinė sesija bus balsuojama 2015 sausį. Toliau lik ir dėl šio pranešimo nieko neturite ką pridurti. Toliau Tuniso ambasadoris čia su mumis yra, prašau žodis jam. Noriu tik patikslinti, kad iš 217 parlamento narių 63 moteris buvo išrinktos, tai yra 31 procentas naujų parlamento narių yra moterys. Ačiū. Muchas gracias por la precisión. Labai Ačiū už patikslinimus, nes tikrai kai kurie kolegos norėjo tai sužinoti. Kągi, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, baigiame rytinę posėdžio dalį.